my friend. Good. Proszę Państwa, jeśli można, we should start. Na galbūt laikas būtų pradėti. Na, esu Sekirskis, agrikomiteto pirmininkas ir man didelė garbė pirmininkauti šios dienos posėdžiui. Prašau man atleisti, kad e, aš e, taip energingai ir greitai vesiu posėdį, nes laiko turim nedaug ir norėtume, kad jūs, mūsų svečiai, turėtumėt kuo daugiau laiko, kad jums daugiausia laiko būtų skirta. Taigi man labai malonu pasveikinti jūs e, nacionalinių parlamentų atstovus, nacionalinių parlamentų narius, kurie užsijima žemės ūkio klausimais arba maisto klausimais. Labai nuoširdžiai visus sveikinu. Na, atsiprašau už visus e, nepatogumus, e, kurie atsitiko, bet tikiuosi, kad jų nebuvo daug. E, posėdžio tema, žinote kokia, ir aš pasistengsiu a, e, išvengti tokios a, e, aptakios informacijos, tačiau maisto ūkininkavimo ateitis, jeigu pažiūrėtume į paskutinius, paskutinio metų įvykius, tai a, e, komisijos nario komunikatas, lakčio 29 dieną, paskui gegužės antrą laukiame. A, kol bus pristatyta daugiametė finansinė programa, apie tai daugiau pasakys komisijos narys tiesiekros proceso išvadų, rezultatų pristatymas ir vėliau kalbėsime e, atskirai ir aš tikrai noriu pasveikinti mūsų komisijos narį, kodėl sakau mūsų, nes jis dirba tokį pat sritį kaip ir mes. Taigi sveikinu komisijos narį Hoganą, džiaugiamės, kad jis yra su mumis. Na, kaip jūs jau supratote, dalyvauja mūsų posėdėje ponas Procanov, ministras, pirmininkaujančios valstybės ministras. Kaip žinote, dabar Bulgarija yra pirmininkaujanti šalis ir taip pat pas mus apsilankė ponas Janka, e, žemės ūkio ir e, vystimosi ir plėtros klausimais e, dirbantis, na ir kita šalis, kuri pirmininkaus bus Austrija, taigi jos atstovas dalyvauja. Ir taip pat sveikinu visus, aš norėjau tik tai paminėti keletą, poną Telingę, maisto ir e, žemės ūkio e, ministras iš Airijos, ponas Dorfman, kuris pateiks e, savo pranešimą, pona, ponia Aguilera, vicepirmininkė, taip pat pateiks savo pristatymą ir taip pat Ježipleva, generalinio rektorato narys, jis irgi e, pasisakys, na, dalis, dal, dalyje grupių posėdžių dalyvaus ir e, žiniasklaidos atstovai. Aš taip pat vienam e, pirmininkausiu, kai dėl formalių klausimų jūs turite e, tokį pranešimą ir tai nurodys, tik tai rodo, kurioj darbo grupėje jūs dalyvausite, reikia užpildyti šitos, šitas formas ir vėliau bus tos formos iš jūsų surinktos ir sekretariatas parengs sąrašą, pasisakymų sąrašą, kad e, galėtų visų e, šalių narių, valstybių narių atstovai dalyvauti ir kad galėtų komisijos nariai dalyvauti ir e, parlamento nariai. Na, aš manau, tai yra aišku laiko, laikas yra didžiulės vertės, kadangi jo turim nedaug šiandien. Ir galbūt pereikime prie pirmosios prezentacijos, prie pirmo pristatymo. Ir tai yra pono Hogano komisijos nario pasisakymas ir pono Porodzanovo ministro pasisakymas. Tikiuosi, kad jau, esame jau pasirengę klausytis ir išgirsti tą informaciją, problemas, apie kurias mūsų svečiai norėtų papasakoti komisijos narys ir ponas ministras. Todėl aš suteikiu žodį ponui komisijos nariai. Nariui, prašome žodis jums. Dėkuoju, panė pirmininkė, gerbėmėjai Europos parlamento nariai, nacionalinių parlamentų nariai, garbėjai svečiai, ponės ir ponai. Visų pirma, dėkuoju Žemės ūkio ir Kama plėtos komiteto pirmininkui, ponas Jekerskijai, už tai, kad pakvietė mane dalyvauti jūsų susitikime su nacionaliniu parlamentu atstovais. Komisija tam teikia, žinoma, E, pirmenybę. E, komisijos nariai aplankė įvairias valstybės narės per pastarį metą bent 470 kartų. Pereitą savaitę čia dalyvavau diskusijoje apie nacionalinių parlamentų dalyvavimą teisėkuros procesuose. Per tas diskusijas pastebėjau, kad nacionaliai parlamentai vaidins ir jau vaidina labai esmingą vaidmenį, sąjungą priartinant prie žmonių, tiek e, stebint, kaip įgyvendinama ES teisė, tiek e, prižiūrint ES institucijas. Šiandien, aš manau, ir šis susitikimas e, bus labai e, naudingas indėlis į komisijos būsimus pasiūlymus dėl BŽUP ateities. Jūs žinote, kad pereitą lapkritį mes parengėme komunikatą šią temą ir nuo to laiko ir šiame komitete ir e, taryboje vyksta diskusijos taryboje joms dabar pirmininkauja mano draugas Bulgarijos ministras. Turiu pasidžiaugti ir ponų Dofmano, ir šešėlinių pranešėjų darbų. Jie rengia Žemės ūkio komiteto nuomonę šią temą ir tą nuomonę kitą savaitę turėtų patvirtinti. Nuomonėje kalbama būtent apie komisijos pateiktą komunikatą. Kita savaitė komisija pateiks savo pasiūlymą dėl e, būsimų Europos Sąjungos biudžeto nuo 20 iki 27 metų, artėjant Brexitui e, ir e, atsižvelgiant į kitas aplinkybės, tai tikrai bus didelis iššūkis Žinoma, galiausiai būtent valstybių narių lyderiai turės nuspręsti, ar jie yra pasirengę padidinti finansinį indėlį į ES biudžetą ir jeigu taip, tai kiek padidinti. Ir tai nulems biudžeto diskusijų rezultatą. Jūs esate savo nacionalinių parlamentų atitinkamų komitetų nariai. Aš manau, kad jūs visi sutinkate, kad ši politika turėtų būti stipri, gerai finansuojama ir sugebėtų tinkamai paremti ūkininkų pajamas bei prisidėtų tuo pat metu prie didesnių aplinkosauginių ir klimato ambicijų. Aš pats e, Airijos parlamente dirbau 27 metus, atstovavau žemės ūkiui. Galiu pasakyti, kad manau, kad bendroji žemės politika atlaikė išbandymą laiku ir iki šiol e, atneša pridedamąją vertę mūsų žmonėms. Taigi aš suprantu, kad e, parlamentarai, e, kurie ragina labiau BŽUP finansuoti, turėtų grįžti atgal pas savo vyriausybės ir įtikinti jų vadovas, kad būtent taip ir reikia daryti. Netaip retai man kas nors paploja, tai labai ačiū, sako kalbėtojas. E, iš tikrųjų, aš galvoju, kad ir toliau turime paremti mūsų ūkininkų pajamas. Tai įrašyta pagrindinėse sutartyse ir sutarčių tikslai tebėra aktualūs ir šiandieną. Būtent tą mes atspindėsime savo teisėkuros pasiūlymuose. Priminsiu, kad komisija savo komunikate mes labai aiškiai sakome, kad parama pajamoms išlieka vienu iš esminių elementų. Mes e, stengiamės, kad atskirtis tarp žemės ūkio sektoriaus pajamų ir pajamų gaunamų kitose ekonominėse sektoriuose mažėtų. Taip pat manome, kad e, pajamos e, turėtų gauti paramą ir kaimo plėtros sektoriuje. Todėl e, tiesioginės išmokos išlieka esminė BŽP dalimi. Tai išplaukia iš ES sutarties prievolių. Bet tai e, neša naudą ne vien tik tai ūkininkams, bet ir platesniai visuomeniai. E, ūkininkai ne tik gamina maistą mūsų visuomeniai, jie taip pat rūpinasi ir kaimų, saugo aplinką ir yra pirmose linijose kovos dėl klimato kaitos suvaldymo. Aš e, aukštai vertinu savo darbę Europos parlamento paramą, taip pat ir šio žemės ūkio komiteto paramą. Dėkoju taip pat e, Bulgarijos ministrui už jo paramą. Ir visai suprantu, kad kalbame apie dalykus, kurie iš tikrųjų jums labai rūpi. Atsižvelgiant į iššūkius, kalbant apie biudžetą, aš ir toliau tikiuosi jūsų paramos per ateinančius kelis mėnesius ir savaitės. Jūs žinote, kad mes rengiame pasiūlymus dėl būsimojo biudžeto. Galutiniai dokumentai pasirodys gegužės pabaigoje, birželio pradžioje. Mes, žinoma, remiamės tuo, ką jau esame paskelbę savo lapkričio mėnesio komunikate. Mes ieškome e, tokio dokumento, kuris galėtų sulaukti plačios paramos ir kuris būtų praktiškai įgyvendinamas. Aš tikiuosi pragmatiškos paramos mūsų požiūriui. Laikui bėgant mes tikimės smulkiau išdėstyti, ką mes turime galvoje, sakydami vieną ar kitą dalyką komunikate, nes komunikato puslapių skaičius yra ribotas. Vienas iš svarbiausių dalykų mums išlieka subsidiarumas. Valstybių, regionų subsidiarumas, galimybė priimti uh, atitinkamus sprendimus. Tai yra sprendimai, kurie tiesiogiai įtakoja piliečius ir todėl turi būti priimami kuo arčiau jų. E, žodžiai bendroji ir politika išliks e, bendros žemės ūkio politikos pavadinime. E, tačiau e, mes e, taip pat manome, kad daugiau reikia atlikti valstybių narių lygmenių. Neįmanoma užtikrinti, kad vienas visiems tinkantis požiūris tiktų ir Suomijoje, ir pietų valstybėse. Taigi tą mintį reikia atspindėti ateityje numatytos priemonės atsispindės nacionaliniuose strateginiuose planuose, kurie bus įgyvendinami būtent nacionalinėse valstybėse. Taigi nacionaliniai parlamentai atitinkamai e, bus įtraukiami į procesą, su jais bus konsultuojamasi prieš e, sudarant tuos planus, kurie paskui buvo, siun, e, bus siunčiami komisijai. Ten bus tikslai ir rodikliai, o e, Europos e, komisija e, juos apibendrins ir nustatys bendruosius tikslus. Yra keletas nerimo keliančių elementų, aš suprantu, valstybės nares. Jos nori, kad neatsirastų jokių kliūčių tiesioginiams išmokoms pasiekti ūkininką, dėl to, kad užtruks pritarimo procesas, biudžeto patvirtinimo procesas. Mes e, numatysime tokį mechanizmą, kad išmokos ūkininkams e, nebūtų pertraukiamas, nors komisija galbūt dar svarstys kitus strateginių planų elementus. Taigi mes džiaugiamės e, BŽOP vaidmeniu per e, daugiau kaip 50 metų. E, mes suprantame, kad ta politika taip pat simbolizuoja Europos projekto priimtimumą. Tos politikos sėkmė priklauso nuo daugelių veiksnių, tame tarpe nuo sugebėjimo atsižvelgti į šios dienos iššūkius Ponas Dorfmanas savo pranešime labai aiškiai atspindi tuos principus, kai jisai sako, kad bendrosios rinkos integralumas ir tikrai veikianti bendroji rinka turi išlikti mūsų prioritetu. Taigi, nežiūrint mūsų naujo požiūrio į tos politikos įgyvenimo mechanizmus, mūsų pagrindinis požiūris išlieka. Ta politika ir toliau bus orientuota į ribotą tikslų skaičių, besiremianti labai aiškiai apibre, apibrieštais rodikliais. Tokiu būdu mes išsaugosime bendrosios rinkos integralumą ir užtikrinsime lygias žaidimo taisyklės valstybėms narėms. Pone pirmininkė, truputėlį ilgokai jau kalbu, pabandysiu paskubėti truputėlį. Uh, Kalbant apie aplinkosaugą, jau pernelyg ilgai e, ūkininkai buvo matomi kaip problema, o ne sprendimas, ekologizuojant žemės ūkį. Taigi naujasis įgyvenimo modelis e, prašys, e, kad valstybės narės pačios pateiktų mums pasiūlymų dėl įvairių būdų, kaip pasiekti bendrai nustatytų tikslų. Taigi e, mes e, kryptingiau galėsime įgyvendinti šią politiką ir e, pritaikyti tikslingesnį ir ambicingesnį požiūrį. Esu tikras, kad jūs žinote, kad nemažai jaunų žmonių e, turi tam tikrų lūkesčių, nori pradėti ūkininkauti, bet susiduria su problemomis arba dėl prieigos prie žemės, arba prie prieigos prie kreditų. Ūkininkai e, taip pat yra kaimo vietovių e, nugarkaulis. E, e, todėl mes prieš metus e, ar kiek anksčiau e, paskelbėme savo išmoningo kai, kaimo koncepciją, stengdamiesi kaime gyvenantiems žmonėms e, išplėsti galimybių ratą. Visai neseniai pereitą savaitę teko dalyvauti e, bandomojo projekto Slovenijoje atidarimui. E, mes manome, kad patirtis e, sukopta tame projekte pasitarnaus kaip pavyzdys kitoms kaimų bendruomenėms. Dešimt įsmoningų, išmoningų kaimų dalyvaus bandomajame projekte ir aš tikiuosi, kad jūs taip pat prisijungsite prie šios iniciatyvos ir nepasiliksite nuo šaly. Baigiant, ponia pirmininkė, aš e, pakartosiu, kad mūsų bendra ambicija yra paremti ūkininkus, tai vienas iš svarbiausių uždavinių, ypač atsižvelgiant į visu, visuotinį gėrį. Mes visi nusipelname ūkininkavimo politikos, kuri atliepia visuomenės lūkesčius. Tam reikia atitinkamų išteklių. Aš tikiuosi, kad per ateinančius kelius mėnesius e, mes drauge pasieksime savo tikslų įgyvenimu. <coughs> Bardzo dziękuję, panie komisarzu. Labai ačiū e, komisarui. Ir dabar e, ponas ministras e, Paratanovas, jums žodis dešimčiai minučių. Dėkui, ponė pirmininkė, už tai, kad suteikėte man žodį. Gerbiami frakcijų nariai, gerbiami uh, Europos parlamento nariai, gerbiami nacionalinių parlamentų nariai, gerbiamas komisarė, ponios ir ponai. Aš kalbėsiu trumpai. Man nereiks visų paskirtų dešimties minučių, nes e, gerbiamas Filas pasakė viską, kas jau yra padaryta. Ir tai, ką komisaras minėjo, buvo šiemet svarstoma ministrų tarybose. Pirmininkaujant Bulgarijai, mes e, sausį vasarį rengėme debatus skirtus komisijos komunikatui dėl bendro žemės ūkio politikos ateities. Kalbėjome apie mokėjimų struktūrą, tiesioginės išmokas, subsidiarumą, supaprastinimą, konvergenciją ir daugelį kitų svarbių dalykų, žalinimo išmokas ir taip toliau. Tie e, ministrų posėdžiai, tos, tos diskusijos uh, buvo viešos ir jas sekė ne tik ūkininkai, bet apskritai labai daug žmonių, nes žemės ūkio politika tai ne tik ūkininkavimas, o ir daugelis kitų dalykų. Parengėme išvadas. Išvadas patvirtino 20 trys valstybės narės, 25 valstybės narės, e, o 5 valstybės narės nepritarė vienam išvadų punktui. Tai išmokų dydžių konvergencija. Tos išvados yra prieinamos visiems. Ir manau, kad uh, tos išvados ir ministrų tarybos uh, E, žemės ūkio ministrų tarybos išvados bus svarbios ponui Hoganui ir e, komisijos kolegijai rengiant naują dokumentų rinkinį skirtą bendrai žemės ūkio politikai. Mes planuojame tą dokumentų rinkinį birželį per ministrų tarybos posėdį svarstyti. Žinome, kad Europos e, parlamente Žemės ūkio komitetas rengia pranešimą skirtą būsimai žemės ūkio e, politikai. Ir e, prieš kiekvieną ministrų tarybos posėdį mes sustikome su dviejų didžiausių žemės ūkio e, asociacijų Europoje atstovais. Ir mes visi ES turim aiškę viziją, kokia nauja bendra žemės ūkio politika turėtų būti. Dėl to labai svarbu e, toliau tęsti darbą. E, po mūsų pirmininkavimą perims Austrija ir tikimės, kad Austrija tęs tuos darbus, kurie jau yra pradėti. Bus kalbama apie BŽUP supaprastinimą. Yra e, daug kol kas bendrų e, dalykų, kurie e, taps konkretus tolesnėse diskusijose. Ir tikiuosi, kad baigiantis šiai parlamento kadencijai, Europos parlamentas galės patvirtinti naujuosius teisės aktus, o tai leis E, Europos ūkininkam ramiai žiūrėti į ateitį. Daugiametė finansavimo mm, programa. Nebejoju, kad komisaras daro viską, e, ką gali, kad BŽUP e, politikos biudžetas kitame programavimo laikotarpyje būtų tinkamas, kad visos priemonės būtų tinkamos tinkamai finansuojamos, kad būtų mm, tinkamai įgyvendintos. Dėkui e, už suteiktą žodį ir linkiu kuo didžiausios sėkmės e, šiam komitetui. Dėkuoju ir dabar kviečiu pana Simion, kad jis ateitų pas mus e, į podiumą ir prašom ateiti pas mus ir kad jis e, vadovautų darbo grupiai vienai daliai mūsų posėdžio. E, skiriam jums penkitą minučių įvadui, o paskui e, pasisakys ponas Dorfman, kuris yra pranešėjas, rengia pranešimą, taip pat ponas Plank, ministras iš Austrijos. Dėkuoju svečiams. Klausyk, aš paimsiu dar tą. Okay, please. Gerbiamas Simonai, žodis jum. Prašom. E, Labą dieną, dabar jau mm, atėjau čia į priekį, e, į savo vietą. Trumpai pristatysiu situaciją, apie tai jau kalbėjo e, komisaras ir Žemės ūkio ministro rybos pirmininkas, Bulgarijos Žemės ūkio ministras. Kitą savaitę Europos komisija pateiks savo pasiūlymą dėl naujosios daugiametės finansavimo programos Ir tame pasiūlyme e, bus numatyta e, tas, tas naujas biudžetas turi atsižvelgti į tai, kad vyks breksitas, į naują situaciją, kalbant apie saugumo užtikrinimą ir gynybos poreikius. Tai kitą savaitę komisija siūlis tam pasiūlyme 6 procentais mažinti mm, biudžetą skirtą bendrai žemės ūkio politikai bei sanglaudos politikai. Komisaras Hoganas 20 e, balandžio sakė, kad reikia apsaugoti smulkiuosius ūkininkus ir tas turėtų būti atspindėta e, dėrybose dėl E, naujos daugiametės e, finansavimo programos ir BŽOP biudžeto. Toliau, 29 lapkričio pernai, e, kas buvo siūloma komisijos, buvo kalbama apie subsidiarumą ir supaprastinimą. Subsidiarumas reiškia, kad nacionalinių parlamentų vaidmuo vis didės ir E, tam bus skirta šiandien mūsų diskusijų antroji dalis. Ir tame komunikate, kuris 29 lapkričio buvo pernai paskelbtas, kalbama apie žalę architektūrą, privalomas e, sąlygas susijusias su žalinimu, plus e, dar vieną papildomą sluoksnį, neprivaloma valstybėm narėm, dar vieną papildomą e, e lygmenį tom valstybėm narėm, kurios norėtų papildomų e, pastangų imtis, bet tai nebūtų privaloma. O kitą penktadienį Kopaka ir Kožeka atstovai e, pareikš, kad tai, kas siūloma, yra gera geras pagrindas tolesniem diskusijom, jei nebus suskaidyta į atskirus gabalus bendra žemės ūkio politika. Taip pat dar noriu pasakyti, kad, e, kad, kad taryba visai palankiai pažiūrėjo į komisijos e, komunikatą, kuriame apibriežti pagrindiniai ateities principai, bet uh, kelia nerima tas galimas BŽOP suskaidimas, konkurencijos iškraipimas ir e, politiniai dalykai yra taip pat svarbus, kalbant apie įsiskolinimą tarp atskirų valstybių narių. Ir tas įsiskolinimas, aišku, nėra tik žemės ūkio ministrų reikalas, tai yra valstybių ir vyriausybių vadovų klausimas, kurie yra nuspręs, kokia nacionalinė BŽUP turi būti. Ir uh, e, 29 gegužės komisija pateiks daugiametę finansavimo programą, tarp jų ir e, pasiūlymus skirtus BŽUP. Ir tai apims paramos BŽUP planą ir tokius planus paramos BŽUP planus turės parengti kiekviena valstybė narė, taikant subsidiarumo principą. O Europos komisijos žemės ūkio e, tarnybos, žemės ūkio direktoratai turi numatyti viršutinę ribą e, išmokų pagal kiekvienam ūkiui Čia numatyta 60 milijonų eurų. Ir antra, komisijos tarnybos taip pat turi numatyti tos, e, tas išmokas, tas privalomas išmokas už hektarą. O toliau kitas horizontalusis aspektas bus taip pat pateiktas Ir taip pat dar vieną dalyką norėčiau paminėti, tai tas taip vadinamas omnibus reglamentas, kuris kalba apie gamintojų organizacijas ir apie konkurencijos sąlygas. O kalbant apie maisto grandinėje vykstančią nesažiningą komercinę praktiką, tai tikimės komisijos pasiūlymo iki metų pabaigos dėl skaidrumo maisto grandinėje. Tai tiek galėčiau pristatyti situaciją, o dabar norėčiau suteikti žodį ponui Dorfmanui, kuris yra Europos parlamento e, pranešėjas e, dėl komisijos komunikato e, žemės ūkio politikos ateitis. Taigi žodis Jums, ponai, ponė Dorfmanai. Äh, Labai ačiū. Gerbiami kolegos, gerbiami kolegos iš nacionalinių parlamentų, ponios Turponai, kaip jau buvo pasakyta, mano užduotis e, Europos parlamente yra būti pranešėjų, pranešimą savo iniciatyvą Europos parlamente dėl komisijos komunikato ir Aš paprasčiausiai trumpai apibrėšiu, kokie yra pagrindiniai punktai ir kaip atrodė šitas dokumentas. Be to, kokiu keliu turėtų eiti mūsų politinis sprendimas. Kaip sakė komisijos narys Hogan, viskas prasideda nuo pinigų, be reikalingo biudžeto, ypač kalbant apie šią politiką, kuri apima didžiausią Europos biudžeto dalį, taigi be šių fondų, žinoma, politika negali būti įgyvendinama. Taip pat jau buvo pasakyta, kad biudžete turime du neišspręstus klausimus. Tai yra breksitas ir naujosios išlaidos. Pranešime, kurį rengiu kartu su šešėliniais pranešėjais, Mes e, norime konstatuoti, kad ūkio biudžetas turi būti bent jau toks, koks yra dabar, kadangi nematau, kodėl ūkininkai turėtų sumokėti už, Brexito, už Brexitą. Mes tikimės, kad komisijos narys Otingeris parengs pasiūlymą kitą savaitę, mes labai laukiame ir. Mm, Mm, žiūrim, ką daryti su e, šita skile atsiradusią dėl breksito ir žiūrim, ką daryti, kad mm, ūkininkai neturėtų apmokėti tų išlaidų. Vyksta mm, diskusijos ir stengiamės, kad tokia situacija net neiškiltų, net neatsirastų. Taip pat tikiuosi, kad manau, kad breksitas yra pavojus žemės ūkiui nes tai ardo vieningą rinką ir ūkininkai tikrai patirs didžiulį poveikį. Aš kalbu apie muitus, eksporto muitus į Junktinę karalystę. Čia labai svarbu pieno produktams, vynui, daržovėms, vynui, jautinai. Matome, kokie kokie pavojai gali kilti. Taigi padėtis yra gana pavojinga ir reikėtų pasvarstyti, kas bus, jeigu biudžetas bus mažesnis. Bet iš kitos pusės kyla dar vienas pavojus, iškraip, bus iškraipama rinka po breksito. Ir nereikėtų leisti, kad ūkininkai patirtų tokį neigiamą poveikį. Na, kaip jūs sakė moderatorius, mano pranešime kalbam apie tai, ko tikimės iš teisėjų kuros pasiūlymų. Mes tikėjomės trijų pasiūlymų, pasiūlymų - naujos gairės e, arba nauji veiksmai. E, BŽUP, tai pagal pirmą ir antrą ramščius. Ir taip pat e, vieninga rinka, viską, kas, viskas, kas vyksta rinkoje, mes siekiame, kad bendra žemės ūkio politika būtų gyvybinga. Kai dėl pirmosios dalies nauji e, ryšiai tarp ES ir naujų, naujų narių ir regionų, kaip sakė komisijos narys Hogan, kalbama apie komisijos pasiūlymą kad reikėtų naujų indikatorių, naujų rodiklių, nuolatinio šitų rodiklių vykdymo stebėjimo. Iš esmės, aš negaliu pasakyti, kad nepritariu tokiam požiūriui. Reikėtų svarstyti viską, reikėtų labai atidžiai iš, išanalizuoti bendrą žemės ūkio politiką, kuri labai tapo labai biurokratiška struktūra ir reikėtų būdo e, padaryti ją labiau tiesioginę, labiau aiškia ir tikstesnė, kad valstybės narės galėtų ją lengviau gyvendinti. Taip pat yra ir tam tikrų sąlygų, kurias reikėtų apsvarsyti šiame kontekste. Ko gero svarbiausia yra tai, kad bendroji žemės ūkio politika turi būtent tokia ir likti bendroji žemės ūkio politika. Ir tai glaučiai susiję su vieninga rinka ir kai turim vieningą rinką, reikia ir bendros žemės ūkio politikos. Taigi, kur turim tiesioginį poveikį rinkai, kur bendroji žemės ūkio politika tiesiogiai paveikia rinką. Kai tik tai tai atsitinka, mes turim visais atvejais turėti bendrą požiūrį šitos klausimus. Ir manau, kad ateityje reikės parengti modelį BŽUP, kuris leis kaip įmanoma mažiau iškraipyti rinką. Be to yra mintis kad politika turėtų būti labiau įtakojama nacionalinių valstybių narių ir tai dar, darytų įtaką nacionaliniai planai, bet klausimas, ką daryti su regionais. Ir regionai yra svarbus BŽUP, ypač pagal antrąjį ramstį. E, taip pat kalbu ir apie kaimo plėtrą ir taip pat ne, negaliu suprasti, kaip tos galios regionuose galėtų būti suderintos su nacionaliniu valstybiniu požiūriu, kai iš vienos pusės yra išskirtinės regionų kompetencijos, žemės tokio e, plėtros planams ir kaip galime tai garantuoti ir tuo pačiu metu vykdyti nacionalinę politiką komisijos narys mums šiandien sakė, kad tai bus žingsnis po žingsnio planų patvirtinimas. Na, regionų problema, regionų kompetencijos problema tokiu būdu negali būti išspręsta ir tai nebus kažkas tokio, ko turėtų siekti Europos Sąjunga. Tai yra pakeisti šitas e, kompetencijas įgaliojimus, ypač e, dar dėl to, kad kai kuriuose valstybėse narėse tai garantuoja konstitucija, tai tiek dėl pirmo ir antro ramščio. Ir klausimas yra, koks yra tikslas, koks BŽUP tikslas, pagrindinis tikslas ir uždavinys. Pagrindinis BŽUP tikslas, mano nuomonė, yra sustiprinti Europos žemės ūkio modelį. Tai reiškia ūkininkų ūkiai, kurie turi galimybę Europoje, netgi jeigu yra ir e, sudėtingos aplinkybės dirbti, taip pat yra gamybos metodai, kuriuos naudoja šitie šeimos ūkiai, jie turėtų būti kaip įmanoma tvaresni. Jeigu laikysimės šito tikslo, tuomet ko gero reikės pergalvoti, iš naujo apgalvoti kai kurios klausimus pagal pirmąjį ramstį. Vienas dalykas yra išmokų apskaičiavimas ir išmokų sistema, jų tvarka pagal pirmąjį ramstį. Čia mes svarstome politiką, kuri bus įgyvendinama nuo 20 iki 27 metų, yra vis dar valstybių narių, kur pagalba, pagalbos apskaičiavimas remiasi istoriniais duomenimis. Nemanau, kad tai yra tinkama, kad 2027 metais mes mokėsime pagalbos pinigus, kurie yra apskaičiuojami remiantis gamybos lygmenių nustatytų prieš 27 metus. Manau, reikėtų įvesti naują tvarka. Daug valstybių narių jau tai sėkmingai padarė ir taiko naujus pagalbos dydžio apskaičiavimo metodus. Nebūtinai turėtų būti vienodo dydžio išmokos, bet turėtų būti protinga sistema, kuri užkirstų kelią tam, kad pinigai būtų mokami ūkininkams, kurie jau nebe, nebedirba šitoj srity nebeūkininkai. Yra valstybės narės, kur sistema grindžiama istoriniais duomenimis, tai tebe egzistuoja ir yra daug asmenų, kurie gauna išmokas, bet nebūtinai aktyviai dalyvauja ūkininkavime. Tai, tai nėra bendros žemės ūkio politikos dalis. Be to, yra klausimas, kokia parama turėtų tekti jauniems ūkininkams. Yra daug jaunų žmonių, kurie norėtų dirbti žemės ūkyje, tačiau neturi pakankamai lėšų arba negauna reikalingos pagalbos. Tai jie patenka į nepalankę konkurencinę situaciją galbūt reikėtų keisti dabar galiojančią išmokų sistemą ir taikyti paprastesnius, paprastus apskaičiavimo metodus, kaip yra daroma pagal antrąjį ramstį, tai yra kaimo plėtrai. Ir išorės konvergencijos klausimas. Dėl jo jau vyko labai rimtos e, išsamios diskusijos. Turime kaip įmanoma sažininkiau dalinti pinigus tai reiškia, kad nebūtinai tokios pats sumas bus e, išmokomas visose valstybėse narėse, kadangi daug kas priklauso nuo kiekvienos valstybės narės ekonominių aplinkybių ir pajamų dydžio, e, taip pat e, gamybos sąnaudų žemės ūkio srityje. Ir apskritai koks yra BŽUP e, dydis. E, tai priklausys nuo e, apskaitai nuo išmokų dydžio konkrečių valstybių narėje. Taip pat e, dėl atsetosios e, pagalbos. Galbūt reikėtų atsižvelgti į konkrečią situaciją, bet svarbiausia yra tai, kad atsietosios išmokos neturėtų iškreipyti rinkos. toliau. Toliau ribojimas, na, vėlgi e, klausimai. Manau, kad e, nuolatinis mažinimas, proporcingas mažinimas priklausys ir nuo gamybos e, sąnaudų, išlaidų mažose ūkiuose. Na, bet pažiūrėsime, kaip vyks diskusijos per ateinančias dienas Europos parlamente. Tikiuosi, kad dauguma parlamente yra e, pasisako už ir išmokų ribojimą visoje Europos Sąjungoje. E, reikia žinoti, kad yra valstybių narių, kur buvusios komunistinės valstybės dabar turi tokias struktūras, kur daug šeimų dirba kartu, kooperatyvose, tai yra didelės žemės ūkio įmonės ir, žinoma, nenorėtų apriboti šitų struktūrų kažkokiais būdais. Taigi reikėtų svarstyti išmokų ribojimo sistemą, kurios, kurias išvelgtų šitas aplinkybės ir mes turim bet kokiu atveju užtikrinti, kad ribojimas ne, nesukels pinigų pervedimo iš vienos valstybės narės į kitą. E, išmokų ribojimas yra perskirstimas valstybėje narėje. Taip pat dėl žalinimo. Žalinimas neatnešė sėkmės, kurios tikėjomės, reikia naujo žalinimo architektūros, o manau, kad tai reiškia e, kitokias e, sąlygas pagal pirmo ramščio, pagal pirmąjį ramstį, tai yra gerima vandens gamyba, apsauga nuo oro taršos, klimato apsauga. Visi, visa tai yra bendro pobūdžio uždaviniai, kurie, yra, kurie priklauso pirmajam ramščiui ir visose valstybėse narėse turėtų būti tinkamos parengtas žemės ūkio vystimo sistemos pagal antrąjį ramstį. Toliau kartų kaita yra didžiulis iššūkis kai kuriuose valstybėse narėse tai yra plačiau negu BŽUP, daug sprendimų priimama nacionaliniu lygmeniu, kurie apsprendžia, ar jauni žmonės eis dirbti į žemės ūkio ar ne. Mano pranešime nėra tiek daug kalbama apie antrąjį ramstį kaimo plėtrą, kadangi aš manau, kad ta tvarka puikiai funkcionuoja Europos Sąjungoje bet reikia, na, sumažinti biurokratiją, reikia pagalvoti, kaip supaprastinti antrąjį ramstį ir sumažinti biurokratiją. Toliau dėl rinkos organizavimo. Daržovės, e, vynas yra labai vertingi produktai ir galbūt reikėtų pagalvoti, ar nereikėtų prengti tokią sistemą, kuri galioja vaisių ir daržovių mm, mm, tvarko ir taip pat e, pieno produktų gamyba e, kalnuotose vietovėse. Reikia užtikrinti produktų kokybę ir taip pat remti gamybos e, procesus. Ir dar porą dalykų. Dėl rizikos mažinimo Na, nedaug ką turiu pasakyti šiuo klausimu. Mes e, turim omnibus patvirtintą su visomis priemonėmis, e, o tai leis valstybėms narėms e, aktyviau dalyvauti rizikos mažinime. Na, nemanau, kad reikėtų naujų priemonių. Toliau dėl tvarkaraščių, dėl laiko tikslas yra, kad Mm, dėl mano pranešimo būtų balsuojama gegužės 27 dieną ir vėliau mm, gegužės pabaigoje būtų balsuojama plenarnėje sesijoje ir tai padės parengti teisėkuros pasiūlymus, kurių laukiame iki gegužės pabaigos. Ačiū. Maintenant, je vais euh, céder la parole à M. Planck, qui est secrétaire. Dabar norėčiau sutikti žodį ponui Plenkį, kuris yra Austrijos e, tvarumo ministerijos generalinis sekretorius. Austrija pirmininkaus taryboje e, po Bulgarijos. Taigi, ponia Plank, sutikiu žodį Jums. Ja, geschätzter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr. Pone pirmininkė, komiteto pirmininkė, Europos parlamento, gerbiami nariai, nacionalinių parlamentų nariai, ponios ir ponai. Džiaugiuosi, kad esu pakviestas į šiuos klausimus Europos parlamente šiandieną ir kad turiu progą pakalbėti apie bežaupę ateitį ir apie kaimo plėtros svarbą, apie tos reikalus Austrijoje. Manau, kad BŽP yra tikra sėkmės istorija, bent jau Austrijoje mes tuo tikime. Na ir dabar bei ateityje e, ši politika tikriausiai išliks viena iš centrinių ES politikų. Galbūt e, ši politika turi ko gero daugiausia bendrų taisyklių Europos Sąjungoje ir be jokios abejonės prisideda prie įvairovės Europos Sąjungoje, konkrečiai žemės ūkio sektoriuje. Įvairovė yra geras dalykas. Tuo pat metu e, diskusijos dėl BŽUP visada rodo, kad e, galų gale visada galima surasti geriausius sprendimus e, ūkininkams, bet ir visai ES apskritai. Esu optimistas ir manau, kad ir šį kartą taip bus. Komisija pateikė mums savo komunikatą pereitais metais. Manau, kad tai geras pirmasis žingsnis. Valstybės narės e, labai teigiamai e, žiūri į išvadas. E, kurios aiškiai sako, kad BŽP testinumas yra geras dalykas. Mes taip pat Austrijoje galvojame, kad bendroji žemės ūkio politika ir ateityje turėtų išlikti bendrają politiką. Apskritai padėtis e, kelia daug iššūkių visuomenė vis daugiau reikalauja kad e, sustiprėtų aplinkos apsauga ir taip toliau ir taip toliau. E, žinoma, tai iššūkis e, kaimo vietovėms, nes reikia atsižvelgti ir į tokius dalykus kaip skaitmenimas, šeimų judėjimas į kaimą ir iš kaimo, ypač Austrijoje, tai mums yra aktualu ir negalime ignoruoti to, kad e, BŽUP yra ir viena iš priemonių užtikrinanti maisto saugumą, o tai ateityje kels dar daugiau reikalavimų. Ateityje pirmininkaujanti Austrija padarys viską, kad e, BŽP ateityje galėtų pasiekti savo tikslus. Tikslus e, ūkininkų labai, nes tam ši politika ir formuojama, o taip pat ir vartotojams bei visuomeniai apskritai. Diskusijos dėl e, teisėkuros pasiūlymų mūsų bus perimtos iš kolegų bulgarų. Ir savame suprantama, dirbdami su tais pasiūlymais toliau, tikimės gero bendradarbiavimo su Europos parlamentu. Vasarą surenksime neformalę ministrų tarybą, kur tikimės gana aktyviai pasikeisti nuomonėmis. Na ir turėčiau taip pat pasakyti, kad pirmininkaujantį Austriją stengsis dirbti su visais partneriais, siekdama kuo didesnės pažangos dėrybose dėl BŽP ateities. Mūsų starto pozicija yra labai pozityvi, matome komisijos pasiūlymą, matome, kad e, politikos testinumas derinamas su žvilgsniu į ateitį, matome dviejų ramščių modelį, matome, kad kyla problemų dėl tiesioginių išmokų, bet e, atsiranda ir daugiau vilties šeimos ūkiams. Sistema bus radikaliai supaprastinama. E, visuomenė vis daugiau reikalauja, e, kalbant apie klimato kaitą, apie aplinką ir savai suprantama, tai yra iššūkiai, kaip tarpusvėje suderinti visas, visus tuos iššūkius, nesukuriant dar daugiau biurokratijos šioje sistemoje. Labai svarbu, aišku, kad e, žmonės, kuriuos ta sistema palies, e, ją priimtų. Taip, ūkininkai e, gamina, generuoja visuotinės, visuotinės naudos prekes, bet už tai vis tik jiems turi būti atlyginama, jiems turi būti sumokama. E, siūlomas e, įgyvenimo modelis suteiks daugiau subsidiarumo valstybėms narėms, mes e, tam labai pritarėme, reikia būtina atsižvelgti į valstybių narių skirtumus, jų skirtingus iššūkius. Na, savai mes sprantama, lieka ir neatsakytų klausimų. Šis modelis, pavyzdžiui, neturėtų privesti prie to, kad bus atsisakyta bendrosios žemės ūkio politikos. E, mūsų akim žiūrint, ši politika ūkiams e, yra labai svarbi. Mes atsižvelgiame į praeities sėkmes, e, kaimo vietovėse mes matome labai didelę turizmo svarbą, tai mums visam regionui buvo labai svarbus veiksniai, to paties mes norėsime ir ateityje. Taip pat labai svarbi tokia nacionalinė tema mums buvo ne tik tai e, veiksmai pirmajame ramstyje, bet ir antrame ramstyje, kalbant apie žemės ūkį, kuris e, tausotų aplinką. Naujoje BŽUP reikia atverti duris e, tolesniam e, žemės ūkio ekologinimui, žalinimui, nes būtent to reikalauja vartotojai ir visuomenė. Mums Svarbu taip pat, kad e, antrajame ramstyje galėtume susitelkti ties e, aplinkosauginės planais e, kad galėtume skatinti turizmą kaimo vietovėse. Tai mums labai svarbu. Šia prasme, žemės ūkis sukuria patrauklumą e, kaimo vietovių turizmui, turizmo prasme, taip pat pritraukia į sektorių ir jaunąją kartą. E, jau šiandien buvo minėta, kad e, siekiant pritraukti jaunus žmonės, turime neužmiršti solidaus ilgalaikio finansavimo. Kitaip sakant, biudžetas turi atitikti tai, ko tikimasi iš žemės ūkio, atitikti visuomenės lūkesčius. E, be tinkamo finansavimo mes neturėsime geros žemės ūkio politikos. Tai žinoma yra iššūkis, taigi turime užsitikrinti bent jau dabartinį finansavimo lygį. Nes e, Žemės ūkis turi išlikti konkurencingas, o tą padaryti jis galės tik tai gaudamas paramą. E, dar viena mintis, kuri kyla mums šiame kontekste, kai kalbam apie ūkių biudžetus, tai yra tokia. Neturime užmiršti, kad tos temos, kuriomis diskutuojame apie vertę, vertės grandinę, žemės ūkio vaidmenį vertės grandinėje. Ir kad e, toje vertės grandinėje turėtų likti pinigų ir tai pirmai grandžiai ūkininkams. Ir kad e, laisvoje rinkoje būtina užtikrinti sažningumą, teisingumą. E, mažų, e, mažos struktūros e, žemės ūkis patiria labai didelį spaudimą. Mums taip pat yra labai svarbu, kad e, kaimo vietovės, žemės ūkis, miškininkystė galėtų remtis labai aiškiomis, stabiliomis perspektyvomis kad kaimo plėtra nepatirtų e, spaudimo ar kokiu nors tolesnių sunkumų. Dėkui. Euh, Dėkoju, ponia Plankai. Dabar pradedame diskusijas ir norėčiau paprašyti komiteto pirmininko pono Sekerski e, vadovauti tom diskusijom. Labai ačiū dėl to, kad vadovavote pirmąjį dalį ir sutarkime dėl tokios tvarkos. Trumpi dviejų minučių pasisakymai. Tai yra du kartus ilgiau negu paprastai gauname parlamente, kaip parlamento nariai kalbėjimo laiko. Ir du nacionalinių parlamento atstovai, paskui e, Žemės ūkio komiteto atstovas ir taip toliau, ir taip toliau. Tokiu būdu, tokia tvarka mm, galėtume mm, dirbti ir likus dešimčiai sekundžių iki jums skirto laiko pabaigos aš duosiu signalą. Be to, apie laiko jums yra šviečianti lempelė parodyti, parodyti informaciją. Mm, pirmiausia, žodis ponui Jerik. Dėkui. Gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai, dėkoju už pakvietimą į šios dienos renginį. Noriu padėkoti visiems kalbėjusiem, e, taip pat ir dėl parodyto entuzijazmo už bendrą žemės ūkio politiką. Vokietijos nauja federacinė vyriausybė sako, kad norime, kad žemės ūkio politikai būtų bent jau tiek pat pinigų skirta, skirta kiek ir iki tol. Bet turime, aišku, aptarti visas svarbiausias sąlygas. Labai svarbu pabrėžti, kad reikia lėšų bendrai žemės ūkio politikai vykdyti, ypač šeimos ūkiam. Ūkininkam tenka labai daug, labai didelis spaudimas, BŽUP turi tapti efektyvesnė, veiksmingesnė, paprastesnė, kad tos lėšos, kurios nesunaudotos administraciniams dalykams tikrai būtų panaudotos būtent ten, kur jų reikia. Turime mažinti biurokratinę naštą. Jauni žmonės šiuo metu dabartiniais laikais turi labai daug pasirinkimo, ką toliau dirbti. Ir jei nematys žemės ūkija ateities perspektyvos, tai jie neliks žemės ūkija, pasirinks kitas profesijas mums reikia mažiau ideologijos, mažiau ideologinių diskusijų. Pagrindiniai e, dalykai, kalbant apie tiesioginius e, mokėjimus, apie tiesioginės išmokas, yra tokie. Tiesioginės išmokos turi išlikti. Toliau e, ta kompleksinė parama, šie dalykai irgi svarbus, apie tai Vokietijoje daug diskutuojama. Panas Jeran, Airija. Kalbėtojas kalba neįsijungęs mikrofono. Sorry, sorry, sorry, Chairman. Thank... Atsiprašau, pirmininkė. Dėkui už suteiktą žodį, dėkui už galimybę kreiptis šiandien į šį komitetą. Komisaras Hoganas, kalbėdamas, mm, susitelkė į biudžetą, į BŽUP biudžeto dydžio išlaikymą. Nacionalinės vyriausybės taip pat turi užtikrinti tinkamą finansavimą. Kaip Airijos parlamento narys norėčiau paklausti, ar vyriausybės sutiko papildyti e, po breksito BŽUP biudžetą. Ir jei sutiks vyriausybės, nacionalinės vyriausybės tą padaryti, tai ar mes gausime užtikrinimą iš komisijos, kad tos lėšos tikrai bus panaudojamos tam, kam reikia. Mm, žiūrint į Merkosur šalis ir susitarimus, matome, kad Europa daro nuolaidas ir dėl to nukenčia Europos e, jautienos gamybos sektorius. Turime m, mm, neužmiršti, kad tai gali m, mm, padaryti didelę neigiamą įtaką Airijos žemės ūkio sektoriui. Tai e, e labai svarbu, kad tos papildomos BŽUP lėšos būtent mm, žemės ūkiui būtų panaudojamos. Turime gauti tokį užtikrinimą iš komisijos. E, mes, e, dirbantį žemės ūkiją, turime pareigą Europos piliečiams. Ir labai svarbu, kad e, bendra žemės ūkio politika leistų mums pasiekti tų tikslų, kad Europos kaimo regionai turėtų reikalingą biudžetą ir jei vyriausybė sutiks daugiau mm, lėšų skirti BŽUP, tai reikia, kad tos lėšos tikrai BŽUP patektų. Dėkoju, džiugiuosi, kad yra salėje e, svečiai, kuriuos e, pakvietė pana Pei iš Kroatijos, panaša ir iš Niderlandų, ir ponas Culo iš Italijos ir aš norėčiau visus svečius e, pasveikinti, o dabar suteikiu žodį ponui Desl, Europos parlamento nariai ir jums e, griežčiau tikrinsiu laiką, dvi minutės ir nedaugiau. Dėkui, ponė pirmininkė, kolegos. Sveikinuosi su kolegomis iš nacionalinių parlamentų, iš Europos parlamento komisaras Hoganas dėja jau išėjo. Dar nežinome, koks bus tiksliai komisijos pasiūlymas, bet aš nesu labai optimistiškai nusiteikęs. Sakoma, kad e, ta biurokratija niekur nedings, tik iš Europos lygmens bus nuleista į nacionalinį lygmenį, į valstybių narių lygmenį. O tai gali be kita ko būti susijęta ir su konkurencijos galimų iškraipimų. Aš prieš 50 metų pradėjau savo darbinį gyvenimą kaip ūkininkas ir visus tos 50 metų esu BŽUP dalyvis turime turėti galvoje, kad ES bendra žemės ūkio politika ženkliai prisidėjo prie Europos suvienijimo ir nuo to bendro vieningo kelio neturėtume niekur nukrypti. Valstybės narės turi pateikti pasiūlinimus, pasiūlymus e, skirtus aplinkos saugos priemonių taikymui. E, aišku, kad tos priemonės yra įvairios įvairiose valstybėse narėse. Komisijos pasiūlymai, mano nuomonė, yra per silpni ir abejoju, ar parlamentas spės dar šioje kadencijoje e, tuos pasiūlymus patvirtinti, nes komisija gegužį pateiks pasiūlymą, tada netrukus bus vasaros atostogos ir mums liks tik devyni mėnesiai darbui. Tai kažin ar mes per tuos devynis mėnesius spėsime e, viską, ką reikia padaryti, kad juos galėtume patvirtinti, juolab, kad jie yra labai silpni. 40 procentų lėšų tenka BŽUP. Bet e, tai yra tik vienas procentas nuo BVP, e, kuris tenka ūkininkams. Ir aš manau, kad tokia suma yra per maža. Na, e, kaip sakiau, parlamento nariams skiriu labai mažai laiko pasisakymui. Dabar žodis ponui Kafkarijas cifra. Dėkui, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasisveikinti su visais, padėkoti Jums, gerbiamas pirmininkė, ir Jūsų komitetui už šio renginio organizavimą. Taip turime mažinti biurokratiją, e, supaprastinti procedūras, kad visa tai būtų suprantama ūkininkam turime e, siekti, kad BŽUP glaudžiau dėrėtų, glaudžiau sėtųsi su kitomis politikos rytimis Europos Sąjungoje. Turime siekti taip pat ir aplinkosauginių tikslų, kovoti su klimato kaita. Visi tie mūsų tikslai yra bendri. Taip pat turėtume siekti, kad kuo mažiau būtų iškraipyta rinka, turiu galvoje tiek kainas, tiek apskritai visą tiekimo grandinę. Turime e, siekti, kad ūkininkų pajamos neatsiliktų, nesiskirtų labai daug nuo dirbančiųjų kitose ekonomikos sektoriuose pajamų. Ir tam reikia kryptingų priemonių. E, E, ypač turime turėti galvoje, kad sensta ūkininkai. E, turime numatyti priemonės e, tam, kad išlaikytume žemės ūkio tvarumą ateityje. Turime rasti priemonių atsverti breksito pasiekmes. Aišku, turime reaguoti į besikeičiančią situaciją saugumas, gynyba reikalauja pastangų, bet BŽUP finansavimas neturėtų mažėti, nes tai yra viena pagrindinių politikos ryčių ES. Kipras yra nedidelė e, šalis, mums e, tenka dideli iššūkiai, e, didelės prekių gabenimo kainos, žemės kaina Kiprė yra didelė ir tai papildomos problemos mūsų ūkininkams. Be to, e, turime, e, susidurėme su tokiomis pačiomis problemomis kaip ir kitos valstybės narės. Pavyzdžiui, daug kaimo gyventojų persikėlė į miestus. España, pon Johan Torles. Muchas gracias. <clears throat> Buenas tardes. Dėkui. Labą dieną visiems. BŽUP reforma. Kviečiame ūkininkus mm, susidoroti su naujais iššūkiais, tai yra ir klimato kaita, ir krašlovaizdžio mm, išsaugojimas. Tos problemos, e, su kuriomis reikia kovoti, kuris reikia spręsti, mm, visa tai vyksta sudėtingoje situacijoje. Vyksta pasirengimas breksitui. Taigi tikrai situacija nelengva, žiūrint iš Ispanijos e, pozicijų. Ispanija supranta, kad pagrindiniai veikėjai e, busimoje BŽOP yra ūkininkai. pagalvokime apie tai, kas atsitiktų, jeigu e, maistą ES tektų įsivežti iš trečiųjų šalių. Kokia būtų to maisto kokybė? Mūsų nauja išmokų schema, sistema labai neramina, nes tai siejasi su ūkininkų e, situacija, su apsirūpinimo maistų saugumu, su maisto kokybė. Taip pat mus neramina e, tai, kad valstybių narių sprendimai e, dažnai kertasi su BŽUP, su sanglaudos siekiais. Tai, e, ponios ir ponai, kolegos, taip kalbame apie naujas problemas, bet turime neužmiršti ir to, kad ūkininkai turėtų ir toliau gauti tą 30 procentų tiesioginės paramos, kurią gauna. Ir ji turėtų būti pilnai finansuojama iš bendrijos biudžeto. Dėkui. Pausiau Andriu. Dabar panas Andriu. Oui, merci, le, le président. Dėkui, ponė pirmininkė. Gaila, kad komisaras išėjo nes e, svarbiausi klausimai yra biudžeto klausimai. Praėjusį antradienį sakoma, kad buvo pasakyta, kad 10-15 procentų mažės biudžetas. O mm, šiandien komisaras Otingeris sakė, kad tas biudžetas gali mažėti 6 procentais. E, ta, ta bendra daugiametė finansavimo programa. Bendra suma gali mažėti 6 procentais. Taigi, biudžeto klausimai yra labai svarbus. O kalbant apie tai, ką mes sugebėsime, mm, kiek parlamentas per savo kadenciją sugebės padaryti, tai viskas priklausys nuo komisijos pasiūlymų kokybės. E, taip e, sakoma, ir, ir galiu šiandien pasakyti, kad tokios labai aiškios vizijos dėl BŽOP šiandien nėra. Tai noriu pabrėžti, kad mm, parlamento darbas priklausys būtent nuo komisijos pateikto pasiūlymo kokybės. Ir po pirmojo skaitimo, po pirmojo nagrinėjimo tada matysime, ar mes dar spėsime per šią kadenciją mm, susitarti. E, kolega Dorfmanas, e, mūsų pranešėjas, labai teisingai kalbėjo apie rinką, kalbėjo apie omnibuso reglamentą, bet labai svarbu atkreipti dėmesį į ūkininkų pajamas, į žalinimo nuostatas ir čia reikia įsigilinti e, į tai, ką siūlo komisija. Taip, tas sąlygų nustatymas yra svarbus, e, kultūrų rotacija ir kiti reikalavimai, bet turime taikyti tas aplinkosauginės priemonės ir tą taip vadinamą ekosistemą. Ir tą turėtume taikyti visiems, o ne pasirinktinai ir savanoriškai. Dėkui. Labai ačiū. Išklausėm, išgirdom įvairius skaičius, procentus, na, bet e, dar ko trūksta, tai kainų. Jeigu tai yra pastombės nuolatinės kainos, tai e, gerai, nes tuomet galima palyginti geriau ir nurodyti tuos pačius skaičius arba tuos pačius e, dydžius. O dabar ponas Ardanovskai, prašome. Norėjau padėkoti už galimybę išsakyti Lenkijos parlamento nuomonę. Man lengviau dėl to, kad Lenkijos parlamentas specialių dokumentų, bet aišku ir remintis politinėmis nuomonėmis, taigi e, paremė Lenkijos vyriausybę e, formuojant būsimą žemės ūkio politiką. Aš kalbėsiu apie tuos klausimus, kurie Lenkijai svarbiausi. Visų pirma, laikas baigti lyginti išmokas pagal pirmą e, ramis. Tai yra kažkoks mytinis būdas. Kalbant apie naują finansinę perspektyvą, mūsų nuomonė, reikia tos išmokos turi būti sulygintos, nes istoriškai neteisingi kriterijai turi baigtis. Taip pat su, reikia sustiprinti mažų vidutinių ūkių pozicijas, apie tai kalbėjome. Visų pirma, kalbant apie naujus, e, naujas žemės ūkio funkcijas, ūkininkavimo funkcijas. Ir per, toliau pirmininkaus Austrija, mes esame jiem dėkingi už didelius pokyčius bendro žemės ūkio politikoje, kurias įgyvendino Franz Fischler, buvęs žemės ūkio e, komisaras ir maisto produktai ir, ir turi būti gaminama viet, gaminam vietoje ir plėsti teritorijų plėtrą. Reikėtų sustiprinti valstybių narių vaidmenį formuojant žemės ūkio politiką ir administruojant tą bendrąją politiką. Tačiau negalime to laikyti kaip ėjimu racionalizavimo kryptimi, kad žemės, bendra žemės ūkio politika būtų racionalizuojama. Mano šalis remia bendrą žemės ūkio politiką visose šalyse, nesvarbu, ar jos yra e, rytuose ar vakaruose Europos. Taip pat labai stipriai remiama antrojo ramščio vaidmenį, tai yra kaimo plėtra nepaprastai svarbu mūsų šaliai ir ši politika pagal antrąjį ramstį turi būti remiama sanglaudos politikos e, lėšomis, tai nepaprastai svarbu mūsų šaliai. Ir baigdamas turiu pasakyti, kad že, Lenkijos vyriausybės pozicija yra visiškai remiama parlamente. Dėkuoju, dabar e, ponas e, Peski, Švedija. tai labai svarbi diskusija. Mes Švedijoje taip pat e, žemės ūkio politikos klausimus svarstam labai rimtai. Mes manome, kad reikėtų stiprinti mūsų konkurencingumą. Todėl norėtume sumažinti tiesioginę paramą. Manome, kad labai svarbu remti aplinką ir klimatą. Taip pat reikia žvilgti kitokių žvilgsnių į tas sąlygas, į par, žalinimo paramą, kokia, nes dabartinė forma nėra tinkama. Nauja sistema turėtų apimti priemonės, e, kurios siekia aplinkosaugos ir klimato tikslų tiesiogiai. Reikia siekti e, labai rimtų tikslų, kaip pavyzdžiui atsparumas antibiotikams, gyvūnų gerovė ir sveikata. Kalbant apie dabartinę situaciją, mes manome, kad strategijos žemės ūkio politikoje yra tinkamos, tai eina tinkamu keliu, kyla abejonių apskritai apie ES bendruosius tikslus, ar jie visuomet e, yra pasiekiami padidinus biudžetą. Anksčiau kalbėjusiai sakė, kad ūkininkai neturėtų mokėti breksito išlaidų. Labai mažai kas nori sumokėti iš breksito kainą, netgi jungtinė karalystė to nenori ir aišku, ne Švedijos mokesčių mokėtojai kurie irgi yra euroskeptiški, reikia pripažinti, kad breksitas turės pasiekmų visai Europos Sąjungai. Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami ministrai, norėčiau pasakyti tris pastabas. Pirmiausia, BŽP po 2020-ųjų turėtų būti išlaikyta, ne vien išlaikyta, bet sustiprinta. Ir siekiant, siekiant užtikrinti ES maisto saugumą, saugoti klimatą, gerinti kaimo e, sąlygas, nediskriminuoti valstybių narių ir ypač ūkininkų ir tuo pačiu metu turėtų būti politika supaprastinta. Antras dalykas, BŽLP turėtų numatyti kaip turėtų būti suvienodintos tiesioginės išmokos tarp įvairių narių. Ir kalbant apie kaimo plėtrą, turėtų būti sumažinti skirtumai tarp kaimo vietovių, tarp valstybių narių. E, toliau, trečias dalykas, e, lėšos e, kaimo plėtrai turėtų būti išlaikytos tokius, koks yra, ir turėtų būti skirtos tiesiogiai ūkininkams. Tai yra šeimos ūkiams, siekiant vystyti ir plėsti šitos ūkis. Ir reikėtų remti ir biologinius, ekologinius ūkius, taip pat reikėtų kelti standartus e, gyvūnų gerovės rytyje. Kai dėl e, lėšų maisto gamybai turėtų būti skirtas tiesioginiam perdirbimui ir reikėtų užtikrinti, kad ūkininkai parduotų patys vietos rinkose. O kai dėl pono Hogano raginimo, kuris priminė, kad turėtume kreiptis į valstybės narės, kad jos sutiktų padidinti įmokas, valstybinio įmokas, turiu informuoti, kad Lenkijos vyriausybė yra pasirengusi e, didesnė valstybių narių įmoka Mm, didesnė, tai yra 1,1 mm, BVP. Ačiū. Dėkuoju. Dabar ponas Tančikas, Lietuva. Gerbiamas e, pirmininkė, e, gerbiami kolegos. E, Lietuvos nacionalinio parlamento pozicija, kuri buvo išsakyta praeitų metų E, būtent pavasario sesijoje pagrindinis akcentas dėl bendrosios žemės ūkio politikos yra sažiningumas. Tai yra kalbama ir šiandien e, pasisakymuose štai girdėjau. Tai yra kalbama apie tai, kad išmokų politika būtent ir naujajam periode turi būti sažininga. E, negali būti iškraipamos konkurencinės sąlygos. Ir iš tikrųjų dabartinėme periode Baltijos šalis na, jos šiandien gauna vienas iš mažiausių išmokų ir tai yra pasiekmes. Didžiulė emigracija, e, būtent silpnas žemės ūkis ir tikrai norint naujajam periode, tai vienas iš pagrindinių akcentų yra sažiningumas. Mes pilnai suprantame, kokie yra nauji iššūkiai dėl bendro voko. Jau šiandien yra kalbama, kad dėl breksito tai būtent voko mažėjimas. Aišku, ir šitoj vietoj suprantama yra tai, kad E, dėrybose dėl sažiningumo bus vis sudėtingiau. Tai vadinasi vienas iš pagrindinių uždavinių, kad žemės ūkio remimo e, paketas naujajam periode nemažėtų, išliktų toks pat, o gal netgi ir galėtų didėti. E, šitoj vietoj daug įsikių mes girdėjom iš pasisakančių. Na ir kitas dalykas, tai kad vis dėlto E, požiūris e, būtent naujos tvarkos e, formuojant bendrąją žemės ūkio politiką tikrai jis būtinas. Negalime remtis 20-27 metų laikotarpio istorijomis. Žiūrint, aš kalbu ne tik vien nuo Lietuvos, aš kalbu nuo Baltijos šalių, tam pritarė ir Višagrado šalis. Šiandien mes turim tikrai atsisukti į mūsų naujasis tas šalis, kurios vėliausiai prisijungė prie ES ir būtent žiūrėti į tą sažiningumą. Juk ES ir yra pagrista sažiningumu. Dėkoju. Kiedy mówimy o budżecie... Na kai dėl biudžeto prisiminkime, kad šios perspektyvos biudžetas buvo 11 procentų mažesnis Tai yra 48 milijardai palyginus su e, ankstesnė perspektyva. Tai kalbant apie šią perspektyvą, mes turėtume kalbėti apie biudžetą, kuris yra mažesnis negu buvo ankstesnėje finansinėje perspektyvoje. Ši informacija e, remiasi nuolatinėmis kainomis, nuolatinėmis išlaidomis. Panas Valtinė, Čekijos Respublika. Labadiena, dėkui už kvietimą. Ką norėčiau pasakyti, Čekijos Respublika e, apskritai remia ir pritarė bendrai žemės ūkio politikai. Čekijos Respublika yra pasirengusi, kad e, reikia padidinti biudžeto finansavimą ir čia nėra, kad nebūtų sumažinti pinigai, gauna žemė, kurie gauna ūkininkai, bet yra vienas klausimas. Čekijos Respublika nesutenka su privalomu e, išmokų ribojimu. Mes nesuprantame, kodėl e, e, reikia tai daryti. Niekas mums aiškiai nepaaiškino, apie ką čia kalba ir kodėl. Mūsų bendrovės ir e, piliečiai na, turi tuks, yra 1550 tūkstančių e, savininkų ir šiuos savininkus ir palies, jos palies administracinė našta. Mes kelis kartus girdėjome, sakė ponas Hogan ir ponas Dorfman ir gerbimas ministras, kad mes turėtume suteikti daugiau svertų valstybėms narėms Buvo pasakyta, kad mes norim padėti mažiems ūkiams, o neteikti subsidijų tiems, kurie nėra aktyvų žemės ūkija. Mes norime žinoti, kaip aktyvus ūkininkai ką daro aktyvus ūkininkai, kaip padedame jauniems ūkininkams. Taigi, kodėl turėtų būti įvestas privalomas išmokų ribojimas? Ponas panešėjas, ponas Dorfman labai teisingai pasakė, kad privalomas išmokų ribojimas valstybėse narėse yra dėl to, kad mažieji ūkininkai patiria didesnės išlaidas negu didieji, bet tai galime veikti tiesioginę paramą, teikiant tiesioginę paramą mažesniems ūkininkams, mokant jiems išmokas už hektarą. Na, e, kalbam apie e, sunkumus šitose ūkiuose, apie užimtumą šitose ūkiuose ir taip pat yra produkcijos skalė naudojama. Toliau ponas Miller, parlamento narys. Pone Miller. Vielen herzlichen Dank. Die gemeinsame Agrarpolitik ist. Dėkuoju, bendroji žemės ūkio politika yra sėkmės istorija ir ne, nėra ko ją toliau plėsti. Mes kalbam apie maisto saugumą. Žinoma, čia Europos parlamente mums kelia nerima dėl to, kad yra skirtingos nuomonės, yra skirtingos valstybės narės skirtingai gyvendina bendrosios žemės ūkio politikos taisyklės. Ir Vokietija yra vienintelė valstybė narė, kuri turi atsietasis išmokas kitose valstybėse narėse. Ir toliau taikomos susietosios išmokos ir mes yra nesiruošiama nieko daryti ateityje. Taigi bus sunku, kai mes įsipareigosime įtraukti ir socialinį komponentą į kaimo plėtrą ir ūkininkavimą ir mėginsime išlaikyti šitas struktūras ir rasti būdus, kurie e, padės tiekti tiesioginės išmokas ūkininkams. Toliau, e, čia turi įtakos ir gyvūnų gerovė, yra skirtingi kriterijai įvairiose valstybėse narėse. Be to ir maisto didmeninė prekyba turi įtakos, kadangi yra daug reikalavimų e, pateiktų Europos lygmenių. Na, reikėtų skatinti jaunus žmonės pasirinkti ūkininkavimą ir suteikti jiems perspektyvą. Mes su to sutinkam ir aš esu įsitikinęs, kad mes Europos parlamente turėtume arba norėtume e, suteikti, nustatyti tas sąlygas, bet mes e, raginame valstybės narės užtikrinti, kad būtų sumažinta kiekvienoje valstybėje narėje biurokratija. Dėkui. Na, kai kalbam apie išmokas, jos yra susijėtos su produkcija, bet čia reikia žinoti, kad galima tik tai 13-15 procentų biudžeto skirti e, išmokoms atėtoms su gamyba, tik 13-15 procentų gamybos. Ir iš, u, už tą gamybą kuri yra vykdoma e, sąjungos lygmenių. Tai negalima sieti su gamyba visoji skaliai. Kai dėl sėkmės, e, tai kaip ūkininkas sako, kad gauna 5 procentus iš e, kitos piklos, tai nežinau, ar tai galim pavadinti sėkme. Taigi reikėtų žinoti, koks yra į pajamų lygų, lygis ponas Jas, Portugalija. Muito obrigado, Sr. Presidente, caros membros do Parlamento Europeu e dos Parlamentos Nacionais. Quando falamos da PAC, nas suas diversas componentes, dimensões e pilares... Dėkuoju, ponia pirmininkė. Kalbant apie BŽUP, atskirus ramščius e, turime pripažinti, kad e, šios politikos poveikis e, Portugalijos žemės ūkiui e, yra neginčytinas. Praktiškai mūsų žemės ūkis išaugo keturis kartus. Vis tik reikia pasakyti, kad 20 procentų ūkininkų gauna 80 procentų tiesiog neišmokų. Tai čia yra tam tikro neteisingumo. E, Situacija Portugalijoje galėtų būti ir geresnė, jeigu e, sektorija kažkaip e, labiau paremtume šeimos ūkius, e, paskatintume juos už tai, kad jie saugo aplinką ir prisideda prie kaimo išlaikymo, kaimo plėtros tai e, vertės grandinėje reikia pokyčių, reikia padaryti galą prekybos centrų dominavimui sektor, sektoriuje. Ir aišku, tikrai nereikia nieko mokėti tiems ūkininkams, kurie nieko negamina. Reikia sąžiningos e, atlyginimų sistemos ūkininkams. Tų tikslų galėsime pasiekti tik tada, jeigu sustelksime į šeimus ir nedidelius ūkius. Steksiu žodį dabar a, e, poniai Kostkiai iš Suomijos. Poniai, poniai Kostkiai. Kol kas be mikrofono. Pane pirmininkė, kolegos, geriausi linkėjimai jums visiems iš Suomijos parlamento. E, pokyčiai žemės ūkija, e, žinoma, yra vieni iš didžiausių iššūkių, su kuriais susidurėme. Kalbama apie naujas technologijas, naujos kartos pritraukimą. Verslo aplinka ūkininkavime radikaliai pasikeitė, atsirado naujos struktūros, tenka prisiderinti prie naujų iššūkių ir atsiranda priklausybė nuo tam tikrų pokyčių. E, reikia užtikrinti, kad ūkininkai galėtų tinkamai reaguoti į tuos e, pokyčius ir e, dirbti nuosekliai visame sektoriuje. Suomijoje nemažai e, diskutuojama e, apie tiesioginės išmokas ir e, apie kritiką tų išmokų atžvilgių. Susijęjant tai su gamtinėmis sąlygomis, kuriomis ūkininkaujama. Suomijoje tos sąlygos nėra labai uh, palankios. Visoje ES teritorijoje reikia užtikrinti, kad ūkininkai galėtų būti tinkamai atlyginami. E, parama Suomijai didesnė dėl gamtinių sąlygų e, ir dėl to, kad e, iškyla gamybos kaštai tiesioginės išmokos e, e, turi būti išplėstos, e, taikomos schemas turi būti toliau plėtojimos, reikėtų aiškiau išdėstyti nuostatas dėl tiesioginių išmokų nepalankiose ūkininkavimui vietovėse. Nie wiem, do kogo to pytanie, ale jeśli... Nežinau, kam čia klausimas, bet jeigu klausit manęs, aš būčiau už tai, kad reikėtų atsižvelgti į sąlygas, į e, ūkininkavimo sąlygas, tai yra kokia žemė, e, kalbant apie tiesioginės išmokas, nes e, tai priklauso, nuo to priklauso pajamos. Dabar ponia Sandra. Gracias, presidente. Um... Dėkuoju, ponia pirmininkė. Šią popietę leidžiame, kalbėdami apie pajamingumą, paramą ūkininkų pajamoms, bet yra pora temų, apie kurias dar neužsiminėme. Pirmoji - tai e, kaina, kurią gauna pirminis gamintojas ir paskui reikia dar kalbėti apie sąsajas tarp gamintojo ir rinkos. Jeigu neišspręsime tų problemų, tai neužtikrinsime ūkininkams pragyvenimo. Aišku, tai taip pat e, susiję e, su kartų kaita žemės ūkija oraus pragyvenimo ūkininkams neužtikrinsime, jeigu nesukursime gerų sąlygų jauniems žmonėms ateiti. Na ir, žinoma, yra ir dar viena tema, apie kurią kol kas nekalbėjome, tai ūkininkų moterų teisės. Mes turime užtikrinti, kad ūkininkai moteris ir vyrai dalinsis e, ūkių nusavybę. Na ir dar viena mintis. Prekybos susitarimai ir jų poveikiai. Poveikis mažiems ir vidutiniams ūkininkams. ES ir kitose šalise, su kuriomis mes sudarome tuos susitarimus. Nesiniai lankėmės Brazilijoje ir aiškiai pamatėme, kas laukia ES jautienos sektoriaus pasirašius ES ir Mercosur šalių susitarimą, prekybos sutartį. E, klimato kaita taip pat daro poveikį e, produktų transportavimui, to kaštams. Kalbant apie tvarumą, reikia e, analizuoti ir gamybos modelius, ir tų produktų marketingo modelius. Buvo e, reguliavimas tarp pieno kvotas ir buvo krizė pieno sektoriuje, taigi krizė yra gilesnė. Toliau ponas e, Vigliot, e, Niderlandai, prašome. Thank you, Mr. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu olandiškai. Taigi, e, Olandijos parlamento žemės ūkio komiteto vardu leiskite man išdėstyti štai kokį būkštavimą, kalbant apie būsimąją žemės ūkio politiką. Eina kalba apie klausimą, kaip galėsime garantuoti, kad visose valstybėse narėse užtikrinsime, kad susitarimai dėl e, europinio lygio tikslų bus įgyvendinti tose valstybėse narėse vienodai ir kad nebus, e, taip sakant, atskirose valstybėse narėse naudojami skirtingi matai tam pamatuoti. Kaip komisija gali tai garantuoti? Parkosiu Kafantari, Grecija. Panas Kafantarė, Graikija. Pone Kafantarė. Dėkoju. Pirminkė, e, iniciatyva apsvarstyti naują BŽUP yra labai svarbi, tai svarbi tema. Pradžioj reikėtų pasakyti, kad e, privalome išlaikyti tą bendrąją žemės ūkio politiką bendra tai užtikrins e, ūkininkų pajamas, e, užtikrins aplinkos apsaugą ir vartotojų interesų apsaugą. Tačiau e, negalima sakyti, kad yra kažkoks vienas sprendimas, kuris tinka visiems mums. Reikia skirtingų modelių šiaurėje ir pietuose. Tai, kas tinka Graikijai, nebūtinai tiks Suomijai nes ir sektoriai skiriasi, ir e, sąlygos skirtingos, į kurias reikia atsižvelgti. Pavyzdžiui, reikia atsižvelgti, ar e, ūkininkavimą e, salose, ar e, kalnuotose regionuose, reikia atsižvelgti į ūkių dydį, reikia pagalvoti, kokiomis pagalvoti apie tikslinės priemonės skirtas mažiems ūkiams e, įsikūrusiems salose, reikia galvoti apie jaunus žmonės. Taigi yra labai daug iššūkių tame tarpe ir susijusių su klimato kaita. Ir vėlgi turime ūkininkams e, suteikti naujas geresnės priemonės rizikai valdyti. Pavyzdžiui, geriau valdyti vandens išteklius tiek kiekybės, tiek kokybės prasme. Ir e, tiesą sakant, atsižvelgiant į klimato kaitą, šitie iššūkiai tik tai e, didės, jų vis daugės. Na ir e, pagaliau, Graikija, mano parlamentas, galvoja, kad BŽUP turėtų išlaikyti tą patį finansavimo lygį, bent jau tą patį kaip dabar, turime išlaikyti dviejų ramščių požiūrį ir turime detaliau panalizuoti, panalizuoti kas nutiks su konvergencijos politika. E, vienkartinės išmokos už plotų schema neturėtų likti vienintelė alternatyva przy tak różnym rolnictwie. Ačiū, kad e, iškelėte klausimą apie skirtumus. Kaip esant tokiam dideliam skirtumams užtikrinti bendrą žemės ūkio politiką ir kaip teikyti paramą tokiems skirtingiems ūkiams, nes ne vien tik tai vanden, vanduo yra problema, bet ateityje vandens problema bus svarbesnė negu energijos problema, ponas Auslė. Dank, dass wir diese Aussprache haben. Ich freue mich immer, wenn... Ponas Hoisling. Pane Pirinkė, labai ačiū už šią diskusiją. Man, man patinka, kai pas mus atvyksta žemės ūkio ministrai ir sako, biudžetas turi išlikti toks, koks yra. E, bet e, tiesą sakant, jie yra ta priežastis, kodėl kartais e, turime mažiau pinigų. Turime užtikrinti, kad bendroji žemės politika funkcionuotų ir ateityje. Turime užtikrinti, kad E, užtikrintume ir gerą gyvenimą ūkininkams, užtikrintume bio įvairovę, e, atlygintume ūkininkams e, atitinkamai. Mažiems ūkiams atitenka tik nedidelė išmokų dalis. Turime neužmiršti gyvūnų gerovės. Komisija savo komunikate pereitą rudenį kalba apie įvairius tikslus. Iš vienos pusės sako, oi, masiškai turime gaminti visam pasauliui, iš antros pusės sako, turime užtikrinti labai aukštą kokybę. Tai sunku suderinti. E, Negalite liberalizuoti iš vienos pusės, o paskui sakyti, kad e, ūkininkai turi gaminti kokybiškus produktus ir dar saugoti kaimo vietovės, ypač atsižvelgiant į būsimą susitarimą su Merkosur. E, man atrodo, kad daugelis ryčių bendrosios žemės ūkio politikos kol kas nėra, yra labai daug skirtumų. E, Čia kalbama, kad valstybės narės turi parengti planus ir taip toliau. Turime daugybę planų, svarbiausia, kad jie būtų įgyvendinami. E, negalime. E, e, ir man atrodo, kad jeigu paliksime vien valstybėms narėms viską spręsti, tai bus BŽP galas. Mes turime užtikrinti, kad bus stipri bendroji politika ir neleisti jai susubirėti. Na, gerbim parlamento nariai, mes turim bendrą žemės ūkio politiką, tačiau jie yra lanksti, kurie atsižvelgia į šalies specifiką. Labai ačiū. Dabar ponas Beckhaus, parlamento narys, Vokietija. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, herzlichen Dank für die Einladung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Pane pirmininkė, ačiū, ačiū už pakvietimą dalyvauti. Esu iš Vokietijos žemės kur mes teigiamai žiūrime į tolesnę BŽUP plėtrą. Kaip mes matome tai ekonomika, ekologija, socialiniai dalykai ir kaimo plėtra turi būti BŽUP pagrindu. Ir šią prasme manome, kad dabartinė BŽUP yra sėkmės istorija. Labai svarbu ir toliau, kalbant apie ateitį, numatyti tam tikras svarbes gairias. E, aplinkos rytyje nitratų lygis, vandens kokybės užtikrinimas ir taip toliau. Visa tai dar nėra pasiekta. Ir e, e mums reikia BŽP kaimo plėtroje konkrečių rezultatų, turime juos generuoti pasiremdami praktiką, mokslo pasiekimas. Ir e, dar vienas dalykas, mes žinome, kad e, pajamos iš žemės ūkio e, yra labai diferencijuotos. Be žemės ūkio ir kaimo vietovių Europa neturi ateities. E, vadinasi, reikia tam tikrų priemonių, kurios leistų prisiderinti prie e, pokyčių e, visuomenėje. Ir kaimo vietovės ir žemės ūkis turi būti svarbus komponentai šito. Mūsų laukia svarbus uždaviniai, tame tarpe ir skaitmeninimas kaime. E, Reikia galvoti, kaip sukurti perspektyvas jauniems žmonėms žemės ūkija. Žemės ūkis e, tam turi būti modernizuojamas, turime užtikrinti tinkamas pajamas, toliau plėtoti kaimo vietovės, reikia aplinko, e, Europos aplinkosauginio atsinaujinimo. Na ir svarbiausia, reikia sumažinti biurokratiją. Dėkui. Děkuji, dobrý den, pane eh, předsedo, milé kolegy. Dėkui, ponė pirmininkė. Kalbėsiu ne tik kaip ūkininkas, bet kaip ir buvęs ministras. Ketverius metus dalyvavau Žemės ūkio ministrų tarybose. Nauja BŽUP. Ką noriu pasakyti apie ją? Jinai turėtų būti paprastesnė, veiksmingesnė mažiau biurokratinė. Jei to nepavyks pasiekti, tai tada nėra iš vis prasmės e, tokiai politikai. Ponas Dorfmanas minėjo mažus ūkininkus, smulkius ūkininkus. Čekijai tai labai svarbus aspektas. Mano žmona turi 25 hektarus ariamos žemės. E, labai svarbu, kad tie smulkūs ūkininkai turėtų erdvę veikti. Buvo kalbama apie tų ribų nustatymą, capping. Manau, kad ponas Hoganas tą turi spręsti, o ne ponas Otingeris. O kalbant apie tą mm, ribos tų išmokų ribų nustatymą, tai labai svarbu atkreipti dėmesį taip pat ir į tai, kaip ūkiai e, tausoja kraštovaizdį. Čekijoje e, smulkus ūkiai e, labai didelę e, žemės ūkio produkcijos dalį pagamina. Taip pat susiję su e, kraštovaizdžio išsaugojimu. Kai kalbame apie subsidiarumą, turime suteikti tam tikrą veikimo laisvę valstybėm narėm. Tai jei kalbame apie tą ribojimą, ribų nustatymą, tai e, tokie reikalavimai turėtų būti savanoriški. Na, 25 hektarai, tai ar jūsų žmona turtinga ar, ar neturtinga? Dabar ponas Agnių. Thank, thank you. Dėkoju. Kalbant apie mm, teisės aktų poveikį. Teisės aktus politikai primdinėja. Norėčiau apie pesticidus pakalbėti jei glifosatas bus uždraustas netolimoje ateityje, tai mes tapsime visiškai nekonkurencingi kitų pasaulio valstybių atžvilgių. Birželį e, bus mm, sprendžiama dėl neonikotinoidų. Kai kalbame apie augalų nu, nuėmimą, derliaus nuėmimą iki jų sužydėjimo. E, ekologiniai ūkininkai naudoja vario sulfatą. Tai e, ši medžiaga nėra nei kiek geresnė už neonikotinoidus, o komisija leidžia tą bario sulfatą naudoti. Tai noriu pasakyti, kad komisija visiškai nenuosekliai elgesi ir tikrai negalima taip vykdyti žemės ūkio politikos. Švedija iškėlė antimikrobinės, atsparumo antimikrobinę medžiagom klausimą. Manau, kad lėšos turi likti pagal e, antrąjį ramsti, padėti uh, E, keulienos gamintojams ir paukštienos gamintojams. E, kad mm, tokios paramos priemonės mm, padėtų tiem uh, ūkininkam, kurie turėjo sunaikinti savo uh, bandas ar paukščių pulkus. Tai yra geriau tokia parama negu kad antibiotikų naudojimas. Pone Vingrėva. Pone Vingrėva. Gerbimi kolegos, pradedant diskusijas naujos perspektyvos tema, Tai pirmiausia, manome, kad didžiausias žemės ūkio sektorius e, sukūriama pridėtinė vertė e, pasiekiama įgyvendinant vieną iš pagrindinių žemės ūkio uždavinių - apsirūpinti kokybiškų ir saugių maistų, naudojant tvarius inovatyvius gamybos metodus. Todėl svarbu, kad nauja modernesnė ir rezultatus orientuota politika išlaikytų savo pamatinius principus, e, kurie yra politikos pridėtinės vertės garantas. Pritarėme, kad pasirinkta ateities bendrosios žemės ūkio politikos siekių kryptis yra teisinga ir remiame pagrindinius naujosios politikos tikslus puoselėti pažangę ir, e, pažangų ir atsparų žemės ūkio sektorių, stiprinti aplinkos apsaugą bei klimato politikos veiksmus, stiprinti socialinę ir ekonominę kaimo vietovių struktūrą. Sutinkame, kad siekiant išspręsti daugelį problemų, su kuriomis jau šiuo metu susiduria žemės ūkio sektorius, bei parengti politiką ateities iššūkiams, būtina modernizuoti ir supaprastinti ją. E, siekiant didesnio tvarumo, atsižvelgiant į prisimtus tarptautinius įsipareigojimus, maisto ir ūkininkavimo ateitis turi būti siejama su ambicingais aplinkos apsaugos ir klimato politikos tikslais, padėti spręsti visuomeniai rūpimus ir e, sudarne žemės ūkio gamybą susijusius klausimus manome, kad turime siekti subalansuotos politikos, tokios, e, kuri būtų efektyvi ir naudinga visiems jos dalyviams. Palaikome naujosios bendrosios žemės ūkio politikos siekį vystyti su bioekonomika ir žiedinė ekonomika susijusias veiklas, taip sudarant naujas ūkininkavimo galimybės ir tuo pačiu užtikrinant didesnį ūkių ekonominį atsparumą klimato ir rinkos neigiamų veiksnių įtakai. Svarbu įvertinti ir atsižvelgti į kintančius veiksnius visuomenės poreikius susijusius su maisto sauga, kokybė, sveikatos apsauga, poveikiu aplinkai, klimatui. E, todėl vilėmės, kad ateities bendroji žemės ūkio politika e, bus skiriamas adekvatus dėmesys žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos, tru, e, trumpų maisto tiekimo grandinių plėtojimui ir sveikos mytybos skatinimui. Dėkuoju uždėmesį. Pan posel Karmo. Pan poseł Karmon. Ponas Karman. Obrigado, senhor presidente, senhor presidente, senhores deputados. Dėkui, ponė pirmininkė. Gerbiami mm, nariai, Portugalijoje sutarta, kad reikia išlaikyti abu du BŽUP ramščius ir išlaikyti E, renkiamo lygio biudžetą. BŽUP yra viena svarbiausių ES politikos krypčių e, ir į ją taip pat patenka ir aplinkosauginiai dalykai, e, kurie yra susijęs su tiesioginėmis išmokomis. Taip pat Mm, stengiamasi kovoti su dikumėjimu, mm, stengiamasi išsaugoti miškus ir natūralias mm, buveinės. Taigi labai svarbu tų dalykų neužmiršti BŽUP. Ponas Uazon, dėkui. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. Problema BŽUP yra ta, kad tie, kas dirba žemės ūkija, nepakankamai uždirba, nes daug kas dirba į nuostolį. Be to, BŽUP negali tinkamai valdyti žemės ūkio produkcijos, turint galvoje bendrą rinkos situaciją pasaulyje. Pavyzdžiui, paimkime pieno miltelių e, gamintojus. Jų padėtis labai neaiški. Ir komisija mum sako, kad pieno milte, tos pieno miltelio atsargos dar tris metus bus saugojamos Ar jūs įsivaizduojat, kad tie pieno miltelių gamintojai yra pasirengę trejus metus laukti, kol jam bus sumokėta už jų e, darbą? Manau, kad komisija turi prisimti aiškę poziciją dėl pieno miltelių atsargų, nes ūkininkai tikrai atsiduria dramatiškoje situacijoje. Toliau cheminių e, trašų naudojimas nuolat skatiname, kad būtų kuo daugiau pagaminta, kuo mažesniomis sąnaudomis. Ūkininkai buvo skatinami tą daryti, o dabar jie kaltinami dėl taršos. Lik būtų kokie žmogžudžiai. Neturime um, sekti tų politinių ekologistų siūlomais sprendimais. Šiandien nėra jokios uh, įtikinamos alternatyvos gamybos metodams pakeisti, turime ieškoti sprendimų. O taip pat noriu pabrėžti, kad dėja Europos komisija taip pat skatina agrocheminės pramonės vystimasi. E, dėl to ir kyla nemažai mano minėtų problemų. Taip pat ir administracinės naštos problema yra labai rimta. Taigi, ūkininkų ateitis tikrai labai neaiški ir jiem kyla labai daug baimių dėl to. Dobri. Dėkuoju. Na, e, dabar atsisalėfiko panas Ježiplevek ir e, džiugiuosi, kad galime jį pasveikinti. Ir dar e, suteiksim žodį nacionalinių parlamentų atstovams poram, porai atstovų. Tai pirmiausia, ponas Maruas. Ponas Maruas. Dėkuoju, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Pana Bekan e, pasisakymas mums ir e, tiesiog ramina ir neramina. Ir dvišalės dėrybos, kaip numatyta, kelia riziką, kad bus super technolizuotas. Ir kai dėl komisijos ir, ir valstybių narių, neaišku, koks yra parlamento vaidmuo, mums neaišku. Aišku, yra reikalingas subsidiarumas, reikia atsižvelgti į konkurenciją tarp valstybių narių, reikia atsižvelgti į aplinkos apsaugą ir e, negalime sukurti tarp regioninę konkurenciją. Tai irgi būtų nepriimtina. Ir dėl tarptautinių sutarčių, priekybos sutarčių mums reikia bendro žemės ūkio politikos. Naujojo BŽUP yra mažesnė, nes yra mažėja paėmus iš, iš gyvulininkystės ir grūdininkystės, tai nepriimtina parlamentas turėtų toliau dirbti ir reikėtų parengti naują direktyvą dėl nesažiningų praktikų, reikia eiti šitą tikri kryptimi, reikia mažinti administracinę naštą žemės ūkio politikoje. Šios dienos ūkininkai e, parduoda savo produktus e, labai e, pigiai, bet mums reikia Europos, kuris saugotų maisto autonomiją, kuri siektų aplinkos saugos tikslų, mums nereikia atsilikusios žemės ūkio politikos. Pan posel Pol. Ponas Pol, Danija. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad, na, nėra saugaus naudojimo nikotinoidų 60 procentų mūsų paviršiaus yra labai jautrus, jautrios teritorijos ir dėl šitos priežasties aš manau, kad reikėtų parengti tinkamą politiką. Mums reikia bendro sąrašo dokumentuotų medžiagų ir reikia bendrų rodiklių, kad būtų matuojamas poveikis. Mes turim būti užtikrinti, kad medžiagos teikia reikalingą poveikį. Ir dėl to mano klausimas būtų toks, ar galime tikėtis, kad tokie rodikliai būtų ir kad jie būtų įgyvendinami pagal naują BŽUP. Aišku, yra Paryžiaus susitarimas ir yra naštos pasidalinimo susitarimas. Reikėtų aptarti tai, ką mes gaminame ir ko galime tikėtis. Kadangi yra ir dvyliktasis tikslas, reikia sukurti pusiausvirą tarp įvairių gamybos tipų, o tai gali sukelti dujų mažėjimą. Taigi reikia į tai atsižvelgti diskusijose ir dėrybose dėl naujosios politikos. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos iš nacionalinių parlamentų ir Europos parlamentos, aišku, BŽUP yra esminis dalykas. Tačiau e, šiemis dienomis ūkininkai susidūrė su labai skirtingais iššūkiais ir reikėtų parengti naujosios BŽUP pagrindą remtis reformomis ir e, reikėtų e, reik pasakyti, kad ir yra ne, ne, nepakankama pagalba teikiama ir aplinkos saugos e, komitetas mano, kad darbas yra nepakankai tinkamas, kai dėl komisaro aš noriu priminti, kad ūkininkai yra sprendimo dalis, kurie padeda išspręsti aplinkos saugos klausimas. Jie prisima atsakomybę, o mūsų atsakomybė yra užtikrinti Europos maisto saugumą. Taip pat busimoji žemės ūkio politika turėtų padėti ūkininkams e, pereiti prie tokios galimybos, kuri būtų sauganti aplinką ir ekonomišką ir e, reikėtų išlaikyti esamą biudžetą. Ir svarbiausia, kad bendroji žemės ūkio politika e, tiktų ateičiai. Dėkui. Na, turim suprasti, kad E, apsirūpinimas maisto neproduktais negali kenkti prekybai, nes globalizacija tai yra prekyba, tai yra mainai. O dabar, e, ponai moderatoriai, penkios minutės ir perėsime prie antrosios sesijos dalies. Taigi, jums penkios minutės. Atsiprašau, ar ponas Dorfman dar norėjo atsakyti klausimus ar ne? Vėliau. Na, aš nemėginsiu pateikti baigiamasias išvadas, nes klausimų užduota labai daug. Visų pirma, norėčiau suteikti žodį Na, pirmiausia, pirmiausia ponui Dorfman, kuris e, turi, kuriam skirsiu keturias minutės. Ir jis irgi pabandys atsakyti daugelį klausimų ir pateikti kažkokį apibendrinimą. Pone Dorfman, prašome. Dėkoju. Na, nereikia man keturių minučių. Manau, tikslas šios popietės posėdžio ir išklausyti, išgirsti, ką turi pasakyti kolegos iš nacionalinių parlamentų. Ta ir dariau per pastarąsias porą valandų. Džiugu, kad daugelis kolegų e, teigia, kad jie nenori renacionalizuoti BŽUP, bet jie nori išlaikyti stiprią BŽUP Atrodo, kad e, tokio požiūrio laikosi dauguma. Tai bus labai svarbus klausimas diskusijose per ateinančius mėnesius Europos parlamente ir e, bus kalbama apie naują BŽUP gyventinimo būdą, bet svarbiausia, kad žemės ūkio politika turėtų išlikti bendrają politiką. Štai kas svarbiausia. E, nepalankios vietovės buvo paminėtos, žinoma, sutinku, kad tos e, vietovės yra labai svarbas, svarbus klausimas ir taip turėtų ir likti ateityje. Jos turėtų būti vienu iš BŽUP tikslų. Visi ūkiai Europos Sąjungoje turėtų būti išlaikyti, jie turi likti gyvi. Tai vėlgi vienas iš BŽUP tikslų. Be to, sažiningumas, apie jį buvo paminėta daug kartų, aš puikiai žinau, kad e, įvairios valstybės narės skirtingai supranta šitą klausimą. Ir tai bus mūsų diskusijų dalis Europos parlamente. Bet ypač, kai kalbam apie išorės konvergenciją, reikia svarstyti kriterijus, kuriuos galėtume naudoti ir kad jų pagalba galėtume kaip įmanoma sažiningiau e, skirstyti BŽUP fondus. Daug kalbėjusių minėjo ūkininkų pajamas. BŽUP nebėra kainų politika, kai buvo praeityje. Mes nebeturim saugomų išorės sienų, mes esame globalizuotos rinkos dalis, esame didžiausias maisto produktų importuotojas ir eksportuotojas pasaulyje. Mes esame tarptautinės maisto priekybos dalis. O mintis grįžti prie rinkos politikos su protekcionistinėmis kainomis, na, nemanau, kad tokia yra BŽUP ateitis. Tai kol kas tiek, aš puikiai žinau, kad neminėjau, nepaminėjau visko, neatsilipai viską, kas buvo pasakyta, bet man svarbiausia yra išklausyti nacionalinių parlamentų atstovų nuomonės. Pana Plankman, jums žodis. Na, norėčiau trumpai grįžti, nebekart, nenoriu nieko kartuoti, kas buvo paminėta kelis kartus. Tai yra tas faktas, kad BŽOP turėtų naudoti išmokas tam, kad remtų e, ūkius, žemės ūkio e, bendro, bendrovės ir tai yra susijęs su m, ūkininkų vaidmenių gamybos grandinėje, taip pat perspektyvos jauniems žmonėms, kad žemės ūkis būtų patrauklus. Bet e, ne tai, kad visos e, vietovės taps e, patrauklios jauniems žmonėms. O dabar norėčiau trumpai kad būtų patiktos išvados. Na ir šiuose direktyvose, šiuose dėrybose mes matome, kokie yra didžiuliai atotrukiai. Ir e, skirtingi nuomonė dėl biudžeto, galbūt e, skir... viena išimtis iš šiaurės. Taip pat yra didžiulė divergencija, kalbant apie išorės ir vidaus konvergenciją, ar kokia yra pagalba, žalinimas taip pat dėl rib, tiesiog neišmokų ribojimo, ar taip ar ne, ar e, platesnė, tolesnė kaimo plėtra, kuriai, kur yra taikomas tiesioginės išmokos. Toliau antras dalykas - biurokratijos mažinimas. Na, sunku ištarti net tą žodį - debiurokratizacija. Tai yra priemonė, subsidiarumas yra naujas dalykas E, kaip siūlo komisija. Taigi, kila klausimas, ar tai tikrai sumažins biurokratiją, ar biurokratija bus perkelta į valstybių narių lygį. Ir mm, ar tai nesukels rinkos iškraipimų, konkurencijos iškraipimų. Na, apskritai visi dalyviai artimi žemės ūkės sektoriui ir pritarė e, pažaupą, na, galbūt išskyrus kai, kurie, kai kurias išimtis. Na, mes e, norime, kad Europa netaptų kažkokia auka, kuri būtų priklausoma nuo priverstinės internacionalizacijos ir mm, mes e, pasirašome sutartis dėl laisvos priekybos ir mes, kai dabar diskutuojame, vyksta nauja dėrybų sesija Merkosūrė dėl e, jautrių produktų, žemės ūkio produktų, tai yra e, dėrybinio paketo dalis. Pačios dėrybos yra labai jautrios. Na, e, būsimoji žemės ūkio politika yra susijusi su tuo, kad reikėtų išlaikyti E, socialinę palankę aplinką žemės ūkio, tai yra žemės ūkio vietovėse. Ir tai mus jungia. Mums svarbu yra ir pajamos, teisingos e, pajamos e, gamybos grandinėje. Tai yra galutinė gamintojams skirtos ir mes visi esam įsitikinę, mes esam taip pat ir vartotojai, mums reikia daugiau produktų, ne vien tik tai e, saugių produktų, bet ir kuo geresnės kokybės, tai yra arba ekologiškų produktų, arba m, mm, tokių produktų, kurie yra tokie, kokie turėtų būti. Tai tikrai didžiulis darbas mums, ūkininkams tenkantis. Mes išsakėm daug klausimų, buvo išsakyta daug nuogastavimų dėl rizikų, dėl, dėl komisijos požiūrio, kyla klausimų ir nuogastavimų. Ir kalbant apie nacionalinius paramos planus ir priemonės, yra aišku, kad visi žmonės sutinka, kad reikia kad nacionaliniai parlamentai vaidintų svarbiausią vaidmenį, nes jie labai svarbus valstybėse narėse. Ir mm, mes mm, visi galim pasakyti sėkmės, sėkmės darbe. Ir taip pat galime palinkėti drąsos ir sėkmės mm, Europos komisijai. Dėkui. Ačiū už linkėjimus na, sėkmės linkėjimai mums reikalingi, mums sėkmės prireiks, nes mes dirbam žemės ūkį. Aš tikrai norėjau dar kartą padėkoti ponui Simon iš Agra Europe, kuris turi išorės požiūrį ir jis labai tinkamai e, vadovavo diskusiją ir pateikė išvadas. O dabar norėčiau paprašyti ponę Angelotį Mambrau kad jis užimtų ponas Simon vietą ir kad vadovautų kitai diskusijų daliai. Ir čia mm, pasakys, pasisakys ponas Plider, ponė Jegujera, ponas Derling. Prašome žodis jums. Grazie, grazie Presidente Sikierski. Um, Dėkuoju, pirmininkė. Kaip pirmininkas ponas Sikerskis ir e, minėjo, dabar gal perėsime nuo turinio prie to, kaip jį įgyventinti. Kalbėsime apie sinergiją, apie. Mm, kelių lygių valdyseną ir subsidiarumą. Ir e, įdomu būtų pradėti kalbėti apie tai, kur turėtų būti ta riba tarp ES lygio veiksmų ir valstybių narių lygio veiksmų. Įdomu būtų išgirsti, ką apie tai galvoja nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento nariai. Aš kaip radijo žurnalistas esu e, pratęs užduoti klausimus, tai ir dabar pabandysiu keletą tokių klausimų paminėti. Taigi, e, kalbam apie iššūkį administravimui. Norime pasiekti, kad tas administravimas būtų geras. BŽUP e, turi atliepti vis daugiau ir daugiau lūkesčių iš piliečių pusės. E, tai e, ir įdomu, kaip e, tie daugelis dalykų, apie kuriuos kalbėjome, bus praktiškai įgyvendinti. Subsidiarumas yra viena iš priemonių, kuriai gyvendinti bendrijos lygių kol kas nėra uh, taip paprasta. Žemė, pavyzdžiui, yra neatsinaujinantis šaltinis ir bendrą požiūrį į žemę įgyvendinti labai sunku. Toliau, parama jauniems ūkininkams. E, labai sunku jau anks, ankstesniai reformai buvo apibriežti, kas yra aktyvus ūkininkas ir šiandien susidurėme su sunkumais įgyvendinami tą koncepciją. Antra vertus, subsidiarumas, kai kalbam apie bendrąją rinką, nėra labai aiškiai suprantamas faktorius. Egzistuoja klausimas, e, kaip išgirstame administruotojus e, Europos lygių. Taigi, kaip galima tarpusavėje susijęti bendrą požiūrį ir nacionalinį požiūrį, kaip galime užtikrinti, kad ta naujoji sistema, tikosi gyvenimo sistema bus pravarti žemės ūkiai. Kaip užtikrinsime, kad e, tarpusavėje geriau supras e, vieni kitus ūkininkai ir visuomenė nes egzistuoja tarpusavio suvokimo, supratimo problema. Žmonės tiesiog viens kito nesupranta. Tai labai svarbi problema. Mes e, sakome, kad e, žemės ūkio politika dabar privalo užsimti jau naujais dalykais, e, jungtinės tautos galvoja apie makro lygį, iškelia kažkokius tikslus, o kaip pasiekti tų tikslų, tada apsisprendžia jau nacionalinės valstybės. E, jūs žinote, kad toks požiūris nulėmė e, tūkstantmečio vystimosi tikslus, privedė prie sėkmingų Paryžiaus susitarimų. Bet BŽP istorija yra daug ilgesnė. BŽP egzistuoja daugiau kaip 50 metų. Tai gal paskutinis klausimas, į kurį gal galėtume bandyti atsakyti prieš pradėdami diskusiją, yra štai koksai. Ką turėtume perimti iš senosios bendrosios žemės ūkio politikos, o ką turėtume palikti ko turėtume atsisakyti. E, mes e, turime e, su mumis pona Ježi Plėva, kuris yra generalinis direktorius komisijoje, atsakingas už žemės ūkį ir kaimo plėtrą. Paskui ponia Agilera, Europos parlamento e, žemės ūkio komiteto atstovė, paskui Pat Daring, jis yra iš Airijos žemės ūkio komiteto, bet pirmiausia, žodis ponui Pleva. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėmieji e, Europos ir nacionalinių parlamentų nariai, ponės ir ponai. Dėkuoju e, pirmininkui Sekirskijai už tai, kad surengė to tokias svarbes parlamentinės diskusijas e, labai svarbia tema ir labai tinkamu laiku. Komisijos narys Hoganas e, anksčiau čia kalbėdamas kalbėjo, kad reikia ambicingos bendrosios žemės ūkio politikos. E, matyt, kad požiūris, kuris remiasi taisyklėmis ir atitiktimi, nuėjo šiek tiek per toli. Mums reikia užtikrinti politikos efektyvumą ir paprastumą. Turiu pabrėžti, kad e, daugiau pasiekti, pasiekti geresnių rezultatų ūkininkams, aplinkai ir piliečiams tik tai tada, jeigu pakeisime, kaip formuojame politiką. Aš e, Džiaugiuosi galimybę pakalbėti apie tos politikos įgyvendimą šiandieną ir pokyčių poreikiai. Kodėl tų pokyčių reikia? BŽUP šiandien sudaro e, labai ilgas sąrašas labai detalių taisyklių. Jos turi būti vienodai taikomas visoje Europos Sąjungoje. Šis požiūris neatsižvelgia į labai skirtingas e, žemės ūkio ir socialinės ir ekonominės savokas visoje Europos Sąjungoje. E, mes matome, kad įgyvenimo taisyklių, gairių, dokumentų, teisės išaiškinimų skaičius auga. E, tai nulėmė e, poreikį turėti absoliutų teisinį tikrumą ir labai sunku tai suderinti su įvairovė. Taigi, kaip pakeisti BŽUP? E, savęs klausime, kas ką daro ir daro tai geriausiai. Ūkininkų ir piliečių labui. Kaip galime veikti geriau? Kaip galime įnešti daugiau subsidiarumo ir proporcingumo į ŽUP. Reiktų taip pat paminėti, kad pereitais metais uh, vykdėme e, labai didelės e, viešasias konsultacijas, sulaukėme virš 300 piliečių atsiliepimų po to, kai komisija paskelbė savo komunikatą pereitų metų lapkritį. E, mes žinome, kad e, būtina ieškoti sąsajų veikiant, e, pradedant nuo europinio, paskui valstybinio ir paskui regionų lygmens. Tam mes siūlome naująjį įgyvenimo modelį, New Delivery Model angliškai. Ką mes turime galvoje? Taisyklės, kurio, dėl kurių sutars Europos parlamentas taryba ir komisija, visų pirma apibrieš bendrus tikslus. Pavyzdžiui, e, kaip žemės ūkis gali prisidėti prie klimato kaitos pažabojimo, kaip gali padidinti e, žemės ūkio konkurencingumą ir taip toliau. Toliau. E, Europos lygių taip pat bus apibrėžtos plačio masto intervencijos. Kai kalbam apie paramą pajamoms, laisvanorišką susijęta paramą, informacijos mainus ir taip toliau. Toliau. ES lygmenių bus nustatomi, suformuluojami baziniai reikalavimai, kaip reikia valdyti finansus ir užtikrinti lygias sąlygas. Pavyzdžiui, dabartinės institucijas, kurios atsako už BŽUP įgyvendinimą, tokias kaip mokėjimo agentūros AJAX e sistema, e, parama mokėjimams, užtikrinimas, kad e, bus atitinkam, atit, bus tinkamai įgyvendinamos PPO taisyklės. Toliau, bendrėjai rodikliai, kurie apibrėžia rezultatus ir poveikį. O dabar ką būtina reikės atlikti valstybių narių lygių. E, jos turės bendrąjį mechanizmą suskirstyti ir užtikrinti įgyvendinimą, atsižvelgiant į e, bendruosius tikslus, panaudodamas, pavyzdžiui, vadinamąją SWOT analizę, kuri jau dabar naudojama, valstybės narės turės nustatyti konkrečias priemonės pavyzdžiui, tiesiog neišmokų paskirstimui arba jaunų ūkininkų paramai. Valstybės narės bus paprašytos taip pat e, numatyti e, kiekybiškai įvertinamus tikslus, pavyzdžiui, dėl aplinkosauginių e, priemonių arba dėl ūkininkų dalyvavimo gamintojų asociacijose ar organizacijose. E, bus rengiamas vienas strateginis dokumentas abiems BŽP ramščiams, tai bus e, toks vadinamasis strateginis planas, kur bus aiškiai e, išdėstyta, kaip ir kas bus daroma. Dabar perėsiu prie tos atsakomybės, kuri tenka visiems mums, tame tarpe ir nacionaliniams parlamentams tas e, darbo pasiskirstimas e, suteikia galimybę aktyviau įsitraukti nacionaliniams parlamentams, numatyti priemonės, e, kurios atsižvelgia į regioninės ir vietos aplinkybės, atsižvelgiant į e, vietos suinteresuotųjų šalių interesus. Pavyzdžiui, sudarant e, tokius stebėsinos vietos komitetus. E, taip pat reikės užtikrinti, kad tas įgyvendinimas išliktų tikslinis, bet taip pat ir paprastesnis. Taip pat ieškosime galimybės spręsti aplinkos problemas, kurios yra aktualios specifinėms atskiriems regionams. Ir valstybės narės, ir ūkininkai e, tokiu būdu geriau e, pasinaudos e, naujosios politikos privalumais. Nes toje politikoje bus mažiau išimčių, bus daugiau aiškumų valstybių narių ir regioniniam lygmenį nes e, ten bus išdėstytos visas taisyklės ir priemonės. Kitas naujo požiūrio privalumas e, yra e, gana didelis lankstumas suformuluojant veiksmus, atsižvelgiant į vietos sąlygas. Tai bus papildoma galimybė susitelkti į rezultatą, į galutinį rezultatą. Strateginis planavimas e, ir e, tikslinės, tiksliniai veiksmai e, bus geriau kontroliuojami. Taigi, kokias priemonės turime, užtikrindami, kad tai išliks bendraja politika? Labai svarbu išsaugoti bendrą politiką. Apie tai jūs šiandien jau kalbėjote. Aš e, paminėsiu keletą saugiklių, kuriuos siūlome numatyti. Visų pirma, e, naujasis e, taisyklių mechanizmas. Tai bus įrašyta bazinėme akte. Toliau, komisija bus atsakinga už BŽP planus. Trečia, atidus planų įgyvendinimų stebėjimas. Ir e, ketvirta, nedelsiama reakcija iškilus rimtoms problemams. E, čia turime galvoti apie tai, ką turime nuo šiol daryti kitaip. E, turime e, pakeisti savo požiūrį į tai, kaip pinigai yra išleidžiami. Naujasis e, įgyvenimo modelis tokiu būdu e, yra e, skirtas tam, kad politika būtų veiksmingesnė ir efektyvesnė. Dėkui. E, Klara. Dėkoju, Džesi Pleva. O dabar noriu suteikti žodį Klara Aguilera Garcia, kuri yra Europos Žemės ūkio komiteto vicepirmininkė. Dėkui, ponė Dimambro noriu pasisveikinti su nacionaliniu parlamento atstovais. Prieš mum kalbant apie naują daugias luoksnį valdymo modelį, norėčiau štai ką pasakyti. valstybės narės minėjo, kad reikia išlaikyti BŽUP biudžetą skirtą BŽUP. Kad tą galėtume padaryti, reikia, kad būtų mm, į tai atsižvelgta naujoje daugiametėje finansavimo programoje. Kai kurios valstybės narės tą pabrėžė, kai kurios ne, norint išlaikyti BŽUP biudžetą, tokį koks yra, turime turėti daugiau išteklių Europos Sąjungoje, daugiau galimybių e, gauti e, lėšų, nes ga, negalime tikėtis, kad išliks toks pat BŽUP biudžetas, jei neturėsime papildomų finansavimo šaltinių. Europos integracija pakeitė ir nacionalinių parlamentų vaidmenį, yra bendradarbiavimo priemonės tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų, kad užtikrintume demokratinę kontrolę tiek ES teisės aktų, tiek nacionalinių teisės aktų. Ir tą e, parlamentų bendradarbiavimą sustiprino Lisabonos sutartis. Busimoji bendražėmės ūkio politika nacionaliniai parlamentai nėra labai išsamei apsvarstę to klausimo ir nelabai žino, ką jų vyriausybės taryboje šneka. Tai čia trūksta demokratinio skaidrumo. Nes jei nacionaliniai parlamentai nežino, kokie yra ministrų tarybos pasiūlymai, tai e, kažin ar galime kalbėti apie visapusišką demokratiją. Taigi čia dar yra ką gerinti. O kalbant apie būsimą BŽUP, apie maisto politiką ateityje. Tai esame gavę e, dokumentus, pozicijų dokumentus iš Prancūzijos, Italijos, e, Lietuvos, Švedijos, Airijos, Airijos, Lenkijos, Prancūzijos ir Italijos. Bendras dokumentas yra parengtas O kitos valstybės narės, taip pat ir Ispanija, kol kas dar nėra pateikę pozicijos dokumentų. Europos komisija, kaip teigia savo komunikate, nori supaprastinti BŽUP. Ne vienas kolega šiandien minėjo supaprastinimą. E, Buvo kalbama apie subsidiarumo stiprinimą, Mm, nes tai prisidėtų prie supaprastinimo. Pažiūrėtume, pasižiūrėsim, kaip pavyks. Kiekvieną kartą darydami BŽUP reformas minime, kad turime supaprastinti šią politiką, bet kol kas mums nepasisekė tą padaryti. Tai pasižiūrėkime, ar šį kartą mums pavyks. Be supaprastinimo tikimės E, didesnio subsidiarumo ir e, tikimės, kad e, teisėkuros institucijos nuspręs ir sutars, kokia BŽOP turi būti. Aišku, kad negalime mm, vieno sprendimo rasti visom valstybėm narėm, nes valstybių narių padėtis ir vykdoma žemės ūkio politika, gamyba, tradicijos skiriasi. Taigi, realiai valstybės narės pasirinks tokią žemės ūkio politiką, kokią geriausiai atitinka jų interesus. Daugelis valstybių narių Mm. pabrėžė, pateikė, kaip įgyvendins e, naują modelį, kuris bus paremtas rezultatais ir nacionalinėmis strateginėmis programomis. Mm, gerbiamas e, komisijos atstovas apie tai kalbėjo jei didesnį dėmesį skirsime rezultatams, tai aišku, tikimės, kad tie rezultatai bus geresni, bet čia kalbame apie naują modelį, kurio dar iki galo neįsivaizduojam, nes laukiame komisijos pasiūlymo, kuris bus pateiktas gegužė. diskusijose išaiškėjo, kad galimas yra renacionalizavimas žemės ūkio politikos ir tiesioginės paramos pagal pirmąjį ramsti kofinansavimas. Mes parlamente ir Žemės ūkio komitete nenorėtume to renacionalizavimo kai kalbame apie didesnį subsidiarumą naujajame modelyje, tai čia valstybės narės, aišku, galės apsispręsti, kur investuoti savo BŽUP lėšas. Bet labai svarbu turime apibriežti tą galutinį naudos gavėją. Tai kalbame apie modelį, kalbame apie istorinės teisės, bet galiausia, svarbu, kas bus tas galutinis naudos veikėjas. E, turime tikslus, kurie yra privalomi, e, kurie yra neprivalomi ir kiekviena valstybė narė nuspręs, kas yra tas naudos gavėjas. O tas sprendimas yra labai svarbus ir jį reiks primti. Kiekviena valstybė narė turės nacionalinę strateginę programą, apimančią būdų ramščius Ir čia pasižiūrėsime, kaip tada konkurencija vyks. Valstybės narės yra apsibrėžę savo kompetenciją žemės ūkio srityje. Ir turėsime apibrėžti antrąjį ramsti kuris irgi pateks į nacionalinius planus. Ir aišku, yra nemažai ir teisinių svarbių klausimų. Valstybės narės vaidins svarbesnį vaidmenį, atliekant kontrolę ir užtikrinant atitikti ir nacionaliniai parlamentai suvaidins didesnį vaidmenį ateityje. Ir tai yra svarbu, nes mm, tų tikimų, tų rezultatų, kurių tikimasi pasiekimas, aišku, kad priklauso nuo e, darbo vietoje, nuo nacionalinių parlamentų. Aišku, kad visą informaciją turės ministrai. Tie dalykai bus svarstami per ministrų tarybas, bet bet kuriuo atveju bus parengtos nacionalinės programos ir planai. Žiūrint iš politinių pozicijų, tikimasi, kad tie nacionaliniai strateginiai planai bus peržiūrėmi ir vertinami nacionalinių parlamentų. Tai dalyvauja vyriausybė, valstybės narės vyriausybė, ji apibrėžia tą strateginį, parengė tą strateginį planą ir tada nacionaliniai parlamentai suvaidina uh, savo vaidmenį vertinant tuos planus. Dėkoju, ponė Gilera. Dabar Pat Daring. Jis yra jungtinio žemės ūkio maisto ir jūrų komiteto pirmininkas Airijos parlamente. Dėkui, gerbiami parlamentarai noriu padėkoti už galimybę pakalbėti šioje diskusijoje, kalbant apie subsidiarumo stiprinimą. Noriu pasakyti, kad čia turime aiškiai apibriežti, kieno koks yra vaidmuo. Bendra žemės ūkio politika ES yra sėkmės istorija. Jis užtikrina gerą aukštą maišto kokybę įperkamomis kainomis ir užtikrina tam tikrą stabilumą ūkių pajamoms. Mm, žemės ūkio politika vystėsi ir, kaip rodo šios dienos posėdis, toliau vystosi. Daugelis jūsų žino, kad subsidiarumas yra susijęs su tuo, kas turėtų primti įstatymus - valstybė narė ar Europos Sąjunga. Bet aš manau, kad tai taip pat yra susijęs su tuo, kas geriausia gali užtikrinti atskaitomybę ir užtikrinti maksimalų poveikį. Ir turim aiškiai žinoti, kas ką daro ir kaip tai turi daryti. Tai turi būti padaryta. E, tai, kad valstybės narės turės didesnį lankstumą naujoje žemės ūkio politikoje, e, siejasi su didesniu subsidiarumu ir tai yra sveikintina. Bet aišku, kad negalima tos pačios kepurės pritaikyti visiems, nes e, valstybės narės skiriasi. Kaip žinote, nacionalinių parlamentų vaidmuo jau yra pakankamai aiškiai apibrieštas, kai kalbame apie subsidiarumo kontrolę ir parlamentų dalyvavimą politinėme dialoge. Airijos struktūra labai rimtai žiūri į šiuos dalykus ir mano vadovaujamas komitetas labai aktyviai dirba. Ir čia noriu pasakyti, kad prioritetai valstybėse narėse, metodai valstybėse narėse skiriasi ir dėl to būtent reformuojant BŽUP turime skirti dėmesį didesniam subsidiarumui, nes mm, vieni prioritetai keičia kitus ir labai svarbu pasižiūrėti, kaip tai įtakos vietos sąlygas. Kalbant apie lapkričio komisijos komunikatą, apie BŽUP modelį ir priemonės e, susijusią su aplinkosauga. E, BŽUP administravimas yra labai svarbus. Turime suteikti tam tikrą veikimo laisvę valstybėm narėm, ypač nustatant tą išmokų ribą, mažėjančias išmokas ir tikslingą paramą aktyviai veikiantiems ūkininkams. Pavyzdžiui, Airijoje daugelis ūkių yra šeimininiai ūkiai, o kitose ES vietose tai yra dideli ūkiai. Taigi turime atsižvelgti į tai, turime atsižvelgti į situacijos nepastovumą, e, turint galvoje naujausius įvykius, e, tai yra, kad e, ko gero Junktinė karalystė pasitrauks iš ES, turėsime į tai reaguoti. Ir aišku, kad tos valstybės narės, kurios yra šalia Junktinės karalystės, bus labiau paveiktos breksito. Airijoje jautienos sektorius labai svarbu vaidmenį vaidina. O ES vykdo atviresnę prekybos politiką, pavyzdžiui, su Merkosur šalimis ir ta politika turi būti subalansuota. Tai yra BŽOP turi būti tokia, kad subalansuotų, tos, kad subalansuotų situaciją ir tie, kas e, labiausia nukentės nuo tokių priekybos sprendimų, gautų kompensacijas. Taikydami įvairius rezultatų siekimo modelius, turime išlaikyti BŽUP dvasę ir ambicijas. Ir kalbant apie tą galimą BŽUP renacionalizaciją, irgi norėčiau į tai atkreipti dėmesį. Pavyzdys galėtų būti, kad išmokos turėtų būti paremtos rezultatais, bet mm, nuo to reikalavimo galima nukrypti, kai kalbame apie uh, tokius išskirtinius aplinkosauginius, išskirtinės aplinkosauginės situacijas. BŽUP supaprastinimas taip pat būri, turi būti stiprinamas, e, siekiant didesnės institucijų sinergijos. Turime siekti didesnio subsidiarumo, paaiškindami, kodėl jis reikalingas. Ir yra e, vienas argumentas, kai subsidiarumas e, yra labai svarbus, e, tai yra, kad valstybės narės turi taikyti priemonės atsižvelgiant į vietos situaciją. Mūsų komitetas praėjusią e, savaitę paskelbė, prisidėjo prie politinio dialogo pabrėždamas, kad turi būti atsižvelgta į vietos sąlygas komisijos komunikate minimas subsidiarumas, taip pat kalbant apie aplinkosaugą ir kovą su klimato kaita. Ir čia BŽOP tikrai galėtų e, sukurti tam tikrą pridedamąją vertę. Jau matėme, kad visiems negalime pritaikyti tos pačios sistemos. Taigi tos priemonės turi būti pritaikytos E, tiems, kas jas naudoja. Airija, kaip jūs žinote, turi labai dinamišką ir inovatyvų žemės ūkį. Tai pagrindinė mūsų ekonomikos rytis, nes mes neturime sunkiosios pramonės. Nacionaliniai parlamentai turėtų kolektyviai užtikrinti didesnį subsidiarumą. Turim pagalvoti, kaip parlamentai galėtų prisidėti prie šios iniciatyvos. Ar subsidiarumo kontrolės procesai m, mm, gali reikšti didesnį nacionalinių parlamentų vaidmenį. Taip, parlamentai e, galėtų turėti didesnį vaidmenį, vertinant e, priemonių poveikį valstybėse narėse pavyzdžiui, ministrai, ministrų dalyvavimas jungtinėme komitete, kai vyksta strateginės dėrybos taryboje, turėtų būti užtikrinamas. Ta jau daro Airija ir galbūt kitiem parlamentam tas būtų irgi primtina visiems naujiem ES e, pasiūlymam taikomos tos pačios procedūros, turime pateikti pagristą nuomonę per aštuonias savaitės. Komisija e, gauna valstybių narių e, planus e, ir e, juos, e, už juos kaip ir prižiūri valstybės narės, tai lygiai taip pat Europos parlamentas galėtų prižiūrėti ar stebėti Europos komisiją. Tuo būdu mes galėtume mm, visi keistis gerąją praktiką mm, ir keitimasis mm, gerąją praktiką žiniomis iš tiesų būtų labai naudingas toliau vystantis BŽOP. BŽOP, nauja BŽOP suteiks didesnį lankstumo lygį, daugiau galimybių įgyvendinti numatytas priemonės, prisitaikyti prie, pristaikant prie vietos sąlygų. Dėkoju. Grazie, signor Diring, Mr. Diring. Adesso uh, apriamo il... Dėkoju, ponė Diring. O dabar galime pradėti diskusijas. Norėčiau paprašyti poną pirmininką, poną Sakirskai, kad jis vadovautų. Pirmiausia, ponas Offendorf. Ačiū, kad suteikėte galimybę kalbėti ir atstovauti Vokietijos parlamento narius. Iš tikrųjų, tai yra geri dalykai, geri sprendimai. Padėtis yra tokia, kad e, žemės ūkis jau nebijo nieko tik es įgyvendinimo kontrolės kontrolės ir stebėjimo, kurios prasideda po mėnesio. Taigi nekelia džiaugsmo tiems ūkininkams, kurie jau ūkininkauja dešimtmečius ir jau, jie jaučiasi kaltinami. Reikėtų kažką padaryti mūsų federalinių žem, federalinės žemės yra per didelis e, reguliavimas, ir praėjusiais metais buvo pateiktas skundas dėl 87 centų, tai yra dėl poros kvadratinių metrų. Ar tai yra protinga, jeigu mes pradėsim tokius, tokius dalykus, tokius priekaštus nagrinėti? Aš manau, kad būdai turėtų būti iš naujo apgalvoti ir turėtume remtis proporcingumo principu. Tai labai svarbi sąlyga. Reikia kurti pasitikėjimą BŽUP tarp ūkininkų ir taip pat e, užtikrinti, kad visuomenė pasitikėtų BŽUP. Yra didžiulis atotrukis, augantis atotrukis tarp visuomenės e, nuomonių ir požiūrių ir e, ūkininkų požiūrių. Neliko jokio bendravimo, viena grupė nutolusi nuo kitos. Būtina e, susėsti kartu ir siekti suvienyti visuomenė ir ūkininkus. Atstovas iš Portugalijos. Labai ačiū. Subsidiarumas yra toks principas, kurį reikia analizuoti labai rimtai, nes jeigu jūs bus per didelis, atsiras e, BŽP denacionalizavimas, o jeigu bus nepakankamas, tuomet atsiras konkurencijos iškraipimas. Reikia kalbėti ir apie e, klimato kaitą ir subsidirumas čia irgi yra svarbus, kaip pavyzdžiui, Portugalijoje esminį vaidmenį vaidina vanduo. O čia reikia užtikrinti investicijas į drekinimą, kadangi tai yra labai svarbus viduržėmio jūros šalyse klausimas. Reikėtų užtikrinti, kad deleguotojai teisės aktai ir taip pat komisija nekliudytų tam, kas yra tinkamai gyvendinama ir tinkama kas buvo pasakyta dėl, apie žemės ūkį. Tai yra kaimas turi matyti, kad yra garantijos, investicijų garantijos, ūkininkų investicijų garantijos, o tai padeda BŽUP. Ir jeigu ne ūkininkai investuoja, tai tuomet valstybės narės turėtų apsispręsti dėl investicijų ir nukreipti jas į atitinkamus fondus, nes kartais BŽUP e, sup, yra suprantama taip, kad neatsižvelgiama į, į valstybių narių e, specifiką. Ir tuomet visuomenė nutolsta nuo žemės ūkio. Reikėtų išsiųsti žinę kad ūkininkai vaidina pagrindinį vaidmenį tiek aplinkos saugos, tiek maisto saugumo srityje, taip pat užtikrinant visuomenės gėrį, nes e, apie tai buvo kalbėta ir išvadas padarytas konsultacijose su visuomenė. E, atsakymai buvo vienodi, ar juos patikė ūkininkai ar ne ūkininkai. Taigi reikėtų plėsti informaciją, platinti informaciją apie tai, ką daro ūkininkai, kas daroma kaime. Dėkoju. Na, vienas iš pagrindinių BŽP vaidmenų yra skatinti žemės ūkio sektorių, o taip pat yra ir vidaus rinka, tai turi tinkamai skandžiai funkcionuoti. Kaip sakė komisijos narys ir kaip aš suprantu, reikia garantuoti, kad būtų kartu atsinaujinimas ir reikėtų žiūrėti į naujas žemės ūkio įmonės. Kitu atveju neliks e, žemės ūkio ir, arba neliks ūkininkavimo Europos Sąjungoje, mes būsim priklausomi nuo kitų šalių. Turime mažinti biurokratiją, užtikrinti, kad būtų lengviau įgyvendinti BŽUP. Ūkininkai turi tai daryti daug lengviau. Jie turi žiūrėti, kokios yra BŽUP reformos, kad jos stiprintų žemės ūkį. Viskas yra gerai kad mes žiūrime aplinką, aplinkos saugojimą įvairiose regionuose, atsižvelgėm į aplinką, bet tai nėra e, kaip meniu, kur galima rinktis, nes tai sukels kitą pavojų, kad visi nuspręs, e, ką e, kofinansuoti. Ne kofinansavimui, ne renacionalizavimui, bet taip stipriai BŽUP. Žinoma, Brexitas bus didžiulis iššūkis. Žinoma, tai bus iššūkis biudžetui. Labai būtų įdomu išgirsti nuomonę tų parlamento narių, kurie sako tai, ką mano vyriausybė kalbėjo jau ilgai. Reikia uh, didinti dalyvavimą BŽP, vienas kablelis, vienas yra gerai, kad būtų išspręsti finansiniai klausimai. Taigi aš kreipiuosi ir į jūsus, kad jūsų vyriausybės prisidėtų, nes reikėtų bendrai finansuoti BŽUP, reikėtų didesnės valstybių narių paramos BŽUP. Tokiu atveju galėsime turėti stiprią BŽUP išvengti renacionalizavimo ir mm, mm, valstybės narės turi turėti ryštingą politiką, kalbant apie žemės ūkio reformas, kai kurios yra aktyvesnės negu kitos, kai kurioms užduotis tenka sunkesnės, pavyzdžiui, mano e, šalyje reikia e, atsižvelgti istorinės bendruomenės e, kriterijus, nes į tai atsižvelgiam, mes priimsim tinkamus sprendimus. Na, aš e, savo plojimais pritariau jūsų paliestoms problemoms. O dabar žodis ponui Panevičiu. Panas Panevičius iš Kroatijos. Dėkoju gerbiami agrikomiteto nariai, parlamento nariai, gerbiami kolegos. Dėkuoju e, Žemės tokio komitetui už tai, kad surengė šį posėdį. Keitimasis nuomonėmis yra labai reikšmingas. Mes norime, kad BŽUP toliau skatintų žemės ūkį Europos Sąjungoje. Todėl reikia horizontalios ir vertikalios integracijos, kas gali tai geriausia padaryti. Mes, nacionalinių parlamentų nariai ir Europos parlamento nariai, kadangi mes nuolat palaikome ryšius ir mes palaikom ryšius su rinkėjais ir žinome, kokios yra praktinės problemos, kurios kelia jiems nerima. Dėl to nacionaliniai parlamentai turėtų būti įtraukiami į keitimąsi nuomonėmis. Mes taip pat turėtume skatinti tarp parlamentinį bendradarbiavimą ir taip pat bendradarbiavimą su Europos parlamentu. Kiekušės pabaigoje komisija paskelbs naujuosius BŽUP elementus. Kroatijos parlamento iniciatyva nacionalinių parlamentų konferencija, rengiant naują BŽOP, yra surinktas ir aš kviečiu jūs visus dalyvauti šioj konferencijoje. Agri komitetas taip pat yra kviečiamas ir kviečiu visus tam, kad kad aktyviau trauktume nacionalinius parlamentus, mes turėtume parodyti, kad Europos Sąjunga gali ir privalo pridėti, padėti kaimo vietovėms, sprendžiant visas problemas. Turime parodyti, kad mes galime taikyti reikalingus pakeitimus, nes neprimtina mums visiems, kad kai kuriuose ES dalyse, ypač rytinėje dalyje, yra antros klasės e, ūkininkai. Tai yra nepriimtina. Dėkoju ponui Sekirski, kad jis ėmėsi šios iniciatyvos ir kviečiame visus į mano minėtą konferenciją. Mes kartu pasistengsim e, apibriežti naują BŽUP. Ačiū. Na, jeigu visi atvažiuosim, tai jums bus daug, daug darbo. Latvija. Gerbiami kolegos, kad pagerintume, patobulintume bendrą žemės ūkio politiką, visos formos ir visi modeliai, kurie buvo paminėti, jiems reikia pinigų. Aš atstovauju ūkininkams apie jos parlamente, mes žinome, kokios problemos kyla Latvijams ūkininkams. Jiems pati didžiausia problema, kurią norėčiau apibriežti, yra tai, kad e, po 2002 metų jie yra tiesiog susirūpinę jiems kelia nerima nevienodas finansavimas. Tai nėra sąžininga, kai yra didžiulė konkurencija. Latvijoje 2020 gausim 1,84 eurus per, už hektarą, tai yra apie 60 procentų mažiau negu, negu kitose, mažiau negu Estijoje, negu kitose valstybėse narėse. Manome, kad tokie skaičiavimai yra Europos komisijos klaida. Kai dėl BŽUP ateities, nuo 2009 metų iki 2016 metų plotas e, skirtas žemės ūkiui padidėjo 8 procentais Latvijoje, panašiai kaip ir kitose šalyse. Tačiau vidutiniškai ES e, buvo 3 procentų mažėjimas. Ir tai yra ne dėl miškų mažėjimo. Latvijoje yra daug miškų, dideli miškų plotai. Tačiau faktas yra tai, kad per pastaruosius 17 e, metų daug e, žemės ūkio paskirties žemės tiesiog apango mišku, nes e, finansavimas nedidėja. Latvijos ūkininkų ir parlamento vardu mes e, norime, kad ateinančiam laikotarpiu būtų skirtas didesnis finansavimas, daugiau tiesioginių išmokų ir tuomet mes galėsime geriau įsijungti į ES bendrą žemės ūkio politiką. Dėkoju. Norėjau sureaguoti į tai, ką sakė kolega iš Vokietijos. Reikia pasitikėjimo ir patikimumo, reikia dirbti kartu ateities labai, aš su tuo sutinku. Kadangi yra daug moterų ūkininkų ir jos didžiuojasi savo profesiją, norėtų tęsti savo darbą. Mano kolego, kolegis iš Vokietijos teigia, kad mes labai norime, kad būtų užtikrinta, jog mes pasieksime visus tikslus, bet ne visi jų siekia, ne visi tą daro. Reikia kitokios tvarkos. Vėlgi tai yra susijęs su sutartimis dėl klimato ir dėl CO2. Dėl steron, samonio, dėl nitratų reikia žiūrėti, ar gausi licenciją ir galėsi tęsti ūkininkavimo veiklą ar ne. Na, apie tai kalbama atskirai, bet iš tikrųjų tai visą tai yra tarpusavyje susiję. Reikia dirbti kartu ir užtikrinti lankstumą, užtikrinti lankstų požiūrį, kad galėtume suteikti galimybę tiesiog vykdyti tuos tikslus kad tuo būtų galima didžiuotis. Tuomet mes manome, kad valstybės narės daro, ką nori, o tai reiškia, kad neliks ūkininkų ateityje. Pane Saiku, gerbimas pirmininkė, e, nacionalinio parlamento vaidmuo turi būti išklausytas ir vietos ūkininkai žino, ko reikia konkrečiai teritorijai, konkrečiai bendruomeniai. Ir e, aš norėjau pasakyti, kad Lenkijos parlamentas vieningai priėmė e, dokumentą, kur siekiama užtikrinti vienodai, vienodas išmokas galima pasakyti, kad yra daug argumentų, kurie užtikrina mm, skirtingas išmokas, bet vis dėlto negalime leisti, kad tiesioginės išmokos skirtusi du ar, ar net tris, keturis kartus įvairiose Europos e, valstybėse. Solidarumas yra e, su, mm, sulyginti iš, iš, išmokas, o dabar neturtingiausi gauna du kartus mažiau. Iš Lenkijos išvažiavo 2,5 milijono milijonų gyventojų. Procesas e, tęsiasi. Sumažėjo šeimos ūkių. Tai yra didžiulė netektis, netektis Lenkijos visuomeniai. Turime bendrą politiką, vieningą rinką, vienus standartus ir e, skirtingą paramą e, ūkininkams įvairiose valstybėse narėse ir yra iškraipama konkurencija, kur ūkininkas už tą patį darbą, vykdydamas tos pačius standartus, gauna du kartus mažiau pinigų iš BŽUP. Nuo pat pradžių ūkininkai iš naujųjų valstybių narių patenka į nepatogią padėtį tai iš tikrųjų tas neturtingesnis ūkininkas iš naujųjų ES šalių kodėl jis turėtų, jis kaip tik turėtų gauti daugiau pinigų, kad galėtų pasivykti turtinguosius ūkininkus iš senųjų mm, valstybių narių. Toks turėtų būti ES solidarumo pagrindas. Ačiū, Lambert iš Airijos. Um, Dėkuoju, pirmininkė. Airijos delegacijos vadu noriu padėkoti už galimybę pasisakyti šiame parlamente. Mums vienas iš svarbiausių klausimų yra kainų e, skirtumai ir sviravimai. Ir kai žiūrime į BŽOP ir kainų sviravimus, e, mes, e, pavyzdžiui, pernai susidūrėme su e, pieno kainų e, sviravimu ir šita problema turi kažkaip atsispindėti mūsų kuriamoje sistemoje. Kitas labai svarbus dalykas, žinoma, yra biudžetas. Mes kaip e, valstybė priklausome nuo žemės ūkio. BŽP biudžetas leidžia mūsų šalį išlaikyti, todėl biudžetas turi būti išlaikytas kaip valstybė, į tai žiūrime kaip į vieną svarbiausią prioritetų. O e, kad e, žemės ūkis išliktų, mums reikia kartų kaitos, reikia užtikrinti, kad e, jauni ūkininkai ateitų, dirbtų žemę. Taigi turime užtikrinti, kad naujoji BŽUP panalizuotų naujų jaunų ūkininkų problemą, kad užtikrintume kartų kaitai. Jauni, kvalifikuoti, profesionalus ūkininkai yra būtini mūsų žemės ūkiai, kad jis klestėtų. Tad e, BŽP turi būtinai atsižvelgti į šią problemą, mes turime visi dirbti, kad ta kartų, karta, kai, kartų kaita įvyktų, kitaip e, žemės ūkio sektorius labai smarkiai nukentės. Dėkui, ponas Flanagan. Labai ačiū. E, aš e, girdėjau, ką sakė e, prelegentai iš Airijos. Taip pat buvo paminėta, kad valstybės narės formuoja savo skirtingą požiūrį į šias problemas. Dabar, kai klausime, kas geriausiai yra tikęs priimti sprendimus, E, bet e, per trialogą dėl omnibus pasiūlymų iš pradžių e, pirminėme pasiūlyme buvo pasakyta, kad būtent valstybės narės mokės jauniems ūkininkams per pirmuosius penkis metus jiems pradėjus ūkininkauti. Tai būtų uh, E, geras dalykas, tačiau Airijos vyriausybė patikė prašymą ir anglų kalboje buvo įrašyta ne bus, bet gali būti. Taigi, atsižvelgiant e, į tai, kad jūs geriausiai galite nuspręsti, kas yra geriausias dalykas BŽUP, Gal galėtumėte paaiškinti, kodėl toks sprendimas Airijoje buvo priimtas, nes tai katastrofa jauniems ūkininkams. Jeigu galvojate apie kartų kai, kaitą, tikrai taip nereikėjo elgtis. Lauksiu jūsų paaiškinimų. Poseł Idgwe, Sweden. Sweden. Yes. Švedijos atstovė žodis, ponė Ingve. Dėkoju pirmininkė, kad sutikėt man galimybę sudalyvauti šioje įdomioje diskusijoje. Švedija galvoja, kad decentralizuotas administravimas yra geras dalykas. Jis suteiks mums galimybę pasiekti aiškesnių rezultatų žemės ūkio politikoje. Daug kolegų čia e, paminėjo renacionalizavimo riziką ir sakė, kad reikia stiprinti bendarbiavimą tarp įvairių partnerių. E, kita kolegė kalbėjo apie žalinimą ir kaip sunku tuos reikalavimus pritaikyti prie vietos situacijos. E, manytume, kad antrojo ramščio priemonės yra geresnis būdas suteikiant valstybėms narėms daugiau galių, uh, E, įgyvendinti atitinkamas priemonės savo valstybėse narėse. Kalbame apie tai, kad reikia, taip sakant, sutaikyti žemės ūkį su visuomenė. Manau, kad būtent antrajame ramstyje yra lengviau e, vartotojams paaiškinti tas priemonės, kurios taikomos ES lygių. Reikia inovacijų, reikia mokslo tyrimų, jų indėlis e, žemės ūkių, jo konkurencingumui yra labai svarbus, taip pat užtikrinant, kad jis bus tvaresnis. Reikia daugiau koordinacijos ES lygių. Džiaugiuosi, kad nemažai kolegų paminėjo jaunų ūkininkų problemą kad e, žemės ūkį taptų patrauklesnis jauniems ūkininkams. E, e, reikia, kad valstybės narės stengtųsi sukurti tinkamas sąlygas jauniems ūkininkams. Na ir galiausiai dėl audito sistemos. Ja reikia stiprinti ir administravimas turi būti sistemingesnis. neturime salėje kito kalbėtojo, tai suteiksiu žodį poniai Petir. Dėkuoju, pirmininkė, jeigu atsižvelgsime į žemės ūkio naudą visuomeniai, e, išlaikant bio įvairovę ir kaimo vietovių stabilumą ir e, stabilumą šeimoms, tai e, pripažinsime, kad reikia išlaikyti BŽUP biudžetą. Mm, e, remiame abu ramščius, bet viskas turi būti orientuota į šeimos ūkius ir į jaunus ūkininkus. Reikia užtikrinti kartų atsinaujinimą. E, nei viena valstybė narė kol kas e, kaimo vietovėse negyvendino nei vienos paprogramės skirtos būtent moterims. Raginu vyriausybės kuo greičiau tai, e, taip pasielgti. Kroatija pasisako už BŽUP supaprastinimą, ne vien tik tai kalbant apie ūkininkus, bet taip pat apie administravimą. E, Kai kas baiminasi, kad pernelyg sudėtingas administravimas dabar nusileis į nacionalinį lygį. Aišku, reikia lankstumo, bet taip pat norime, kad BŽOP būtų tikrai bendroji politika. Dėl rinkos priemonių turime užtikrinti, kad reagavimas rinkos e, iškraipimą e, būtų e, prieinamas visoms valstybėms narėms. E, komisijos narys Hoganas pažadėjo paremti krizių fondą, kuris nepatektų į BŽUP biudžetą. Dėkui. Matijas, Portugalija. Poseł Matias, Portugal. Pani poseł Dali. Tuomet. E, Pan poseł Szani. Pana Šani, parlamento narys. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Maloniai e, buvau nustebintas e, to, kad e, tiek daug kas kalbėjo apie žemės ūkio vaidmenį ir atsakomybę, gamintojų atsakomybę, e, kalbant apie kitas visuomenės sritis. Taigi čia reikia geriau veikti tarp institucinių lygių, todėl raginu komisiją e, truputį geriau apmastyti e, bendrajame strateginėme mechanizme vadinamųjų išmoningųjų kaimų e, koncepciją. Reikia pasitelkti ES įvairius fondus, tame tarpe kaimo plėtros fondas, socialinį fondą, struktūrinius fondus. E, ta išmaningų kaimų koncepcija turėtų būti tam tikras tarpininkas įgyvendinant ES biudžetą aš raginu Europos komisiją numatyti neliečiamus 5 procentus biudžete ir skirti juos e, būtent e, išmoningiems kaimams. E, tokiu būdu užtikrinsime, kad maži miesteliai nebus išstumti iš regioninės plėtros programų. Reikia užtikrinti, kad vyriausybės taryboje pritartų tokiam požiūriui ir kad išmoningų kaimų e, programas būtų įtrauktos į atitinkamas nacionalinės programas. Dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję, panie pirmininkė. Mano kolegos iš Lenkijos parlamento nariai, tai yra iš Seimo, iškėlė vienodų išmokų problemą. Ir Mm, būtent mūsų, mūsų Seimas priėmė tokį dokumentą, bet čia aš norėjau kalbėti apie supaprastinimą. Tai yra išlaikyti galimybę taikyti SAM sistemą. Tai yra e, sistemas už ploto vienetą. E, Išmokas iš ploto vienetą. Tai leidžia pereiti e, E, tokią tvarką ir mes galim tiesiog supaprastinti sistemą. Tokia sistema galėtų būti patraukli sistema, kurios turi dabar tokią tvarką, kur yra taikomas tiesioginės išmokos ir komisija siūlė, kaip sakė ponas direktorius Plevė, siūlomas naujas modelis įgyvendinti BŽP, kai kur pagal valstybinarių strateginius planus leidžia valstybėms narėms tinkimiau nu, pritaikyti priemonės ir atsižvelgti į šalies sąlygas. Nau, bus didesnė valstybių naujų atsakomybė planuojant, įgyvendinant ir pasiekiant BŽP tikslų. Tai yra naujas sprendimas, kurį siūlo komisija ir tikiuosi, netrukus tas dokumentas pasirodys, mes jį galime paremti tiek, kad e, modelis bus paprastesnis ir bus paprastesnė kontrolė Nu, nauda turėtų būti ir tai, kad bus galima lengviau pritaikyti sprendimus, atsižvelgti į vietos poreikius ir grėsmės, kurios yra susijusios su klimatu ir aplinka. Reikia taip pat e, žinoti ir kokias grėsmės turėtų tas naujasis modelis Pirmiausia, tai vėlavimas įgyvendinimo BŽP politikos, taip pat strateginiai planai bus lėčiau ir ilgiau rengiami. Svarbu, kad komisija taikyti vienodą požiūrį strateginius planus ir tikimasi, kad naujasis įgyvendinimo modelis bus paprastesnis, bet iš kitos pusės gali išaukti e, administracinė našta valstybėse narėse. Komisijos siūlomas požiūris reiškia, kad e, bus e, papildomi įsipareigojimai, tai reiškia reikės, parengė, reikės parengti kitus strateginius planus, užtikrinti kontrolės sistemą, taigi e, reikia pasiekti atitikamus tiktus, o Lenkijos atveju tai sistema palies apie milijoną ūkininkų, e, kurie gaus naudą ir bus iškilusi e, padidinta administracinė našta. Ir ar tikrai bus naudinga ūkininkams, visuomet kalbam apie supaprastinimą, o vietoj to gaunam sudėtingesnę sistemą. Now only one minute. Dabar e, skirsiu tik po vieną minutę pasisakymams. Panas Tarkevičius dabar. Tik vieną minutę. Krųjų, šiandien išgirdom aiškę žinę, kad bendrosios žemės ūkio politikos biudžetas mažės apie 10 procentų. Pagalvokim ir ne vienas neišgirdo, ar mes turim rezervų iš to, kaip dabar bendroji žemės ūkio politika vykdom, vykdoma buvo, galim sutaupyti. Aš galvoju, kad tikrai galim. Tik mes patys turim pradėti galvoti. Štai, minkštieji projektai, kurie vykdomi per mūsų e, bendrą žemės ūkio politiką. Gal mes juos galim sumažinti? Viešinimui galim sumažinti. Nebūtinai tokius didelius stendus kabint. Galim šitą padaryti. Tikrai aš galvoju, galim. Visi kalbėjom apie vieną. Tai biurokratijos mažinimas, supaprastinimas. Tai jeigu mes irgi šitą padarysim, vėlgi mes taupysime pinigus. Tai kadangi viena minutė baigėsi, tai tuo ir sustojau. Ačiū. Pan posūl Vars. Danke, Chair. Ich wende mich an die Abgeordneten der nationalen Parlamente. Ja, das Budget diverse. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kalbant apie biudžetą ir kreipdamasis e, į e, nacionalinių parlamentų narius, turiu pasakyti, kad e, kalbam apie tai, kad daugiau reikėtų skirti ūkininkams, bet valstybės narės nenori mokėti į tą biudžetą daugiau. Pagalvokime e, e, apie įvairius mokesčius, e, žybalo mokestį ir taip toliau. Pagalvokime apie biurokratiją. Įvairios valstybės narės imsis skirtingų priemonių. Tai iškreips konkurenciją. Vengrija, Austrija, Slovenija e, nustatys kažkokį, e, tarkime, e, vieno tūkstančio išmokų ribą, paskui prasidės proporcingas mažinimas didiesiams ūkininkams. Reikia supaprastinti, visi turime siekti klimato tikslų, gyvūnų gerovės tikslų. Ja, vielen Dank dass ich auch noch zu Wort komme zum Ende dieser wirklich lebhaften. Pone Konrad, ačiū už galimybę pasisakyti šiuose gyvose diskusijose. Labai svarbu, kad e, buvo e, dažnai e, minima būtinybė mažinti biurokratiją. Mūsų šios dienos pokalbiai tačiau rodo, kad vargu ar galime galvoti apie supaprastinimą. E, virš ūkininkų galvos daug visokiausių rizikų tame tarpe ir e, susijusių su klimato kaita. E, reikia galvoti, kaip sustaroti, suvaldyti rizikas ir krizės, Toliau Reikia išnaudoti galimybės ir susiaurinti atskirtį nuo vartotojų ir tarp vartotojų ir ūkininkų. Čia reikia naujų technologijų, reikia daugiau apie tai galvoti. Dėkui. Pirmininkas be mikrofono dėja kalba. Absent, ok. Portugalijos atstovo neturime, Parlamento narys būda. Tik vieną minutę. Pone pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Norim, kad netrūktų lėšų BŽUP, kad net būtų jinai geriau finansuojama, bet po Brexito turim mažiau pinigų ir net turint tuos pačius pinigus, reikia, kad kiekviena valstybė nariai tikrintų savo vyriausybę, kad jinai daugiau įneštų į ES bendrąjį biudžetą, nes kitaip pritrūks lėšų bendro žemės ūkio politikos finansavimui. Konvergencija. Ponios ir ponai, norime, kad suvienodėtų išmokos, nes visi esame tos pačios ES rinkos dalyviai. Taigi išmokų lygis irgi turėtų būti a, toks pat. Supaprastinimas, pono Dantan, minutę norėčiau pasinaudoti. Pone Haibuch, kalbėjome šiandien apie mūsų BŽUP tikslus, kad jinai e, būtų tausojanti aplinką, kovojanti su klimato kaita. Turime aplinkosauginius tikslus, bet kaip jie dera su konkurencingumu ir koks konkurencingumas, apie kokią konkurenciją kalbame, ar vidaus rinkoje, ar pasaulio rinkoje, tai kaip tuos prieštaravimus spręsime klimato kaitą, aplinkos saugos, rinkos strategijos aspektai, pirmiausia, turime aiškiai žinoti, mm, kaip elgsimės. Negalime iš vienos pusės būti tie pasauliniai globalūs veikėjai, o iš kitos pusės e, palikti ūkininkus jų pačių labui. Iš tikrųjų labai gerai, kad šiandieną kalbam šitą temą su nacionaliniais, parla, su nacionaliniais parlamentais. Klausimas yra aktualus ir jį reikia spręsti čia ir dabar. Tai visų pirma, kodėl reikia bendrosios žemės ūkio politikos. Jau čia truputį buvo sakyta, dėl paprasto dalyko, kad e, ūkininkų pajamos ES yra 50 procentų mažesnės negu dirbančių kitoje srityje. Jeigu nebus bendro žemės ūkio politikos, tai ką mes valgysim? Dabar kodėl jinai turi išlikti bendra? E, dėl to, kad yra didžiuliai skirtumai tarp valstybių. Jeigu mes nenorim atsisakyti šitos politikos, mes ją turim išlaikyti bendrąją žemės ūkio politiką. Ir E, trečias dalykas e, dėl e, konkurencijos. Jeigu nebus sažiningų išmokų, tai konkurencijos nebus, kadangi neturime sienų, turim bendrą erdvę ir bendrą, sakykime, apimti. Todėl manau, kad gražus žodis supaprastinimas, nesižavėkim juo, E, tai yra e, madinga sakyti, bet turim užtikrinti kontrolę. Ir antras dalykas, atsisakėm pienų kvotų su paprastinimu. Ar sumažėjo problemos? Ačiū. Oui, Monsieur le Président, merci. Euh, beaucoup de choses ont été dites, euh, et même si... Je... Pone pirmininkė, daug kas buvo pasakyta ir dar kartą pasakyta. Aš kalbėsiu trumpai, aš užduočiau trejata klausimų, labai pragmatiškai. Ar jūsų nuomonė dauguma valstybių narių e, nusisprendžia išlaikyti tiesioginės išmokas ir e, biudžetą pagal pirmą įramstį, ar priešingai siekia e, šiek drastiškai mažinti tiesioginės išmokas dėl kainų pajamos, ar išlaikysim ar leisim išnykti ir kaip įgyventinti sinergiją tarp valstybių narių, e, kai yra subsidiarumas parlamento lygmenių ir tuo pačiu metu yra e, žemės ūkio denacionalizacija. Dėkui. McCarthy. Thank you, Chairman. Ponas Karskih. Kartai. Dėkui, pirmininkė. Įdomi ir svarbi diskusija. Labai gerai, kad atvyko nacionalinių parlamento atstovai ir uh, viena iš, vienas iš iššūkių. Ir problemų, kurias turime spręsti, tai siekti, kad nauja BŽUP pa, panaikintų tą takoskirą tarp ūkininkų įvairiose valstybėse narėse. Turime siekti didesnio aiškumo, nes ūkininkam e, sakome dažnai, ūkininkam dažnai sakoma, kad e, valstybė narė kai kurių dalykų negali e, spręsti, nes viskas daroma Briuselėje, tada ūkininkai atvyksta į Briuselį ir sužino, kad būtent tie klausimai yra valstybių narių kompetencijoje. Taigi turime siekti, kad naujoje BŽOP aiškiai žinotume, kas priima sprendimus kokiu klausimu. Dėkui, pirmininkė ponia Hazenkamp. Aš pritariu Europos komisijos pasiūlymui mm, siekiant didesnio ir stipresnio subsidiarumo. Aš esu iš Niderlandų. Niderlandai netaip seniai e, išnagrinėjo vandens kokybę, trašų, e, situaciją su trašomis išaiškėjo, kad mes turime e, problemų ir prašome e, išlygos išimties, kad nes mūsų emisijos yra per didelės, tai išaiškėjo, kad mes nesilaikome reikalavimų. Ir norėjau paklausti, kaip komisija užtikrins tų reikalavimų įgyventinimą visose valstybėse narėse. Pone Kadenbach, noriu pasinaudoti šią galimybę kreiptis į nacionalinių parlamento atstovus. Balsuojant komitete šiandien e, dėl pasiūlymo skirto e, atsparumui antimikrobinėms medžiagoms balsavome vienbalsiai E, ir kalbant apie tą vienos sveikatos metodą taikomą e, e, taip pat ir gyvūnams, tai labai paprašyčiau, kad tom priemonėm pritartų valstybių narių parlamentai. Noriu labai padėkoti už diskusijas, kurios labai mm, gyvos ir aktyvios, bet labai mm, trūksta laiko. Mm, tiek daug visko buvo pasakyta. Labai norėtume išgirsti, ką komisija nori šiandien pasakyti. Taigi žodis komisijos atstovui trys minutės. Dėkui už tokias aktyves diskusijas. Labai susidomėjęs jas sekiau. Ir kaip jau minėjau, diskusijos tikrai labai savalaikės. Yra komisijos komunikatas pateiktas, bet dar teisė, kurios pasiūlymo nėra. Komunikatas kalba tik apie tą bendrą požiūrį ir pagrindinės būsimo pasiūlymo kryptis, bet buvo labai daug klausima apie konkrečius to būsimo pasiūlymo dalykus. Ir tai, ką aš girdau šiandien mane įtikrino, kad tas, įtikino, kad tas naujas komisijos e, modelis, kuris bus pasiūlytas, yra e, tinkamas. Tai yra, jūs sakėte, kad reikia vengti per didelio reglamentavimo, kad ūkininkai neiškristų iš visuomenės, kad nebūtų renacionalizacijos, kad išsaugotume e, konkurencingumą tiek ekonominį, tiek aplinkosauginį žalinimo. Uh, žalinimas pirmame ramstė netinkamai veikia, kaip pagerinti inovacijos ir moksliniai tyrimai, mm, jiem turėtų būti skiriamas didesnis dėmesys. Europos pridėtinė vertė, jos svarba buvo pabrėžta, mažai, mažiau sudėtingumo ir nepernešti, buvo siūloma neperkelti administracinės naštos iš Briuselio į nacionalinį lygį. Ir kad parlamentai aktyviau dalyvautų E, tvirtinant BŽUP. Taigi šios diskusijos yra labai svarbios e, galutinai formuluojant komisijos pasiūlymą, aišku, kad jis yra išsamus ir konkretus, kai pamatysite e, tą teisėkūros pasiūlymą, turėsite klausimų birželio pabaigoje, birželio pradžioje, gegužės pabaigoje Planuojame jį pateikti, po to netrukus pasirodys ir daugiametės finansavimo programos pasiūlymas. Apie tai daugiau nekalbėsiu, nes komisaras aiškiai jau apie tai pasakė. Bendras mūsų metodas, tas, tas naujas modelis numatys daugiau lankstumo, daugiau atsakomybių valstybėm narėm, nacionaliniam institucijom, kontroliuojant komisijai. Ir manau, kad iš tiesų spręstas problemas, kurias jūs minėjote, ko gero tiek pasakysiu, noriu um, pabrėžti, kad iš tiesų viską, ką jūs sakėte, pasižymėjome. Ir aišku, kai kuriem klausimam reiktų išsamesnių atsakymų. Palikime tą kitoms mūsų diskusijoms. Dėkui. O dabar e, žodis poniai Agilerai. Jos paskutiniam pastabom. Dvi minutės. Ačiū. E, iš tikrųjų, labai dėkui, pirmininkė. Aš geriausiai laikosi laiko limitų. E, trejetas trumpų dalykėlių. E, vyko diskusijos ir, manau, tai mums parodė, kokie yra skirtumai, kokie skirtingi požiūriai yra šiaurė, pietus ir rytai. E, Europoje su skirtingomis nuomonėmis dėl šios priežasties yra skirtingos vizijos, skirtingi modeliai, skirtingos priemonės. E, Ir kai matom tokį sudėtingumą, mes turim parengti BŽP ateičiai. Jauni ūkininkai e, tai buvo dažnai minima šiuose diskusijose ir mano nuomonė yra vienas svarbiausių elementų. Dėl kartų atsinaujinimo mes visi esam pasirengę ir parlamento nariai, nacionalinių parlamentų nariai, vyriausybės kurti politiką, kuri iškils ir paskatins jaunus žmonės veikti. Tai ne tik ES, bet ir nacionalinės politikos klausimas, kuris ne visada buvo sprendžiamas. Pavyzdžiui, tam, kad išprovokuotume diskusiją, ar mes esam pasirengę, kad tie, daryti taip, kad tie asmenys, kurie jau išėję į pensiją, kad jie negautų BŽP išmokų. Čia tiesiog pavyzdys to, kas yra mintis tolesniems diskusijoms, siekiant išsiaiškinti, ar mes rimtai e, sprendžiam e, kartu atsinaujinimo, kartu kaitos klausimą. Ir e, apibendrinant, vienas kolega iš Vokietijos teigia, kad ūkininkai bijosi Europos kontrolės na, dabar reikia bijoti nacionalinių strateginių planų. Dvi minutės atsakymams. Dėkui, pirmininkė, trumpai. Visų pirma, įdomias diskusijos, išklausiau jų ir mane tai įtikina, kad subsidiarumas yra būtent mūsų galimas kelias į priekį. Labai svarbu, kad jaunų e, ūkininkų klausimas kartu, kai tuos klausimas yra svarbus visoje Europoje. Mano nuomonė ir Airijoje manome, kad m, mm, mes galėtume pritraukti jaunų ūkininkų e, į, į darbą, tai mažinant administraciją, mažinant e, biurokratiją. Nebūtinai dabar reikia keisti sistemą, nes sąlygos, administracija, biurokratija e, yra klausimai, kuriuos reikia įveikti. Ir manau, kad galime daug ką daryti. BŽP reforma tai galėtų padaryti, bet taip pat mes turim išlaikyti, kad bendra politika eitų į priekį. Ji e, turi žengti pirmin ir galiausiai finansinis klausimas. Negalim rizikuoti su finansais. Kas buvo pasakyta sausio mėnesį, reikėtų prisidėti daugiau prie finansavimo sistemos. Ir buvo pasakyta, kad mes esam pasirengę į skirti daugiau, bet e, su sąlyga, kad tie pinigai bus išleisti siekiant Europos idealo. Tai jeigu mes turim iš, išlaikysim šitos e, e, įsipareigojimus, mes eisim toliau. Na, iš tikrųjų, tris mintis ir dar trumpiau. Pirmiausia, kai dėl pastabų, kurios buvo išsakytos kelis kartus, didesnis nacionalinių parlamentų vaidmuo, glaudesnis parla institucijų bendradarbiavimas, nacionaliniai parlamentai turėtų prisimti didesnį atsakomybę, įtvirtinant e, nacionalinius planus kitam planavimo laikotarpiui. Ir Europos parlamento nariai e, sakė, kad nacionaliniai parlamentai turėtų daryti spaudimą savo vyriausybėms. Tas sakė ponas Hogan, kad jie didintų fondus ir didintų es resursus, bet to mes nepasieksime BŽP. Decentralizavimas yra pozityvus faktorius, visi taip mano, bet ne visi vienodai supranta šitą savoką. Kai kurie teigia, kad decentralizavimas bus labai radikalus, kad uh, išmanieji kaimai bus tarsi varomoji jėga per visą procesą. Ir kiti klausimai, ką galima perduoti nacionaliniams planams, apie juos buvo kalbama diskusijose, kai dėl jaunų žmonių inovacija, aplinka, atsakomybės stresas, ar tai neina kartu su lankstumu, o tam, kad e, leistumės į didesnės detalės, kad išplėstume šitas diskusijas ir parodytume, kad nuomonė keitimasis tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento e, yra tinkamas, mes dar turime palaukti dėl pas, palaukti pasiūlymų dėl kitų MFF ir tiek, o dabar žodis ponui Sekerskijui. Na, jūs palikot man šiek tiek laiko. Taigi, BŽUP tai politika ne vien tik tai ūkininkams, bet politika ir vartotojams bet yra bendroji e, politika ir mokesčių mokėtojas Europoje turi žinoti, kad tai bus pigesnis maistas vartotojams, tai yra mums visiems. Tai taip pat ir klimato apsauga, aplinkos apsauga, e, bioįvairovė. Turime kalbėti apie tai, apie BŽUP platų mastą kad tai būtų papildoma jos vertė, kad mokesčių mokėtojai suprastų, kad e, tą politiką reikia finansuoti. Ir tai nesusiję vien tik tai įprastinius, įprastus, paprastus vartotojus ir, ir, ir mokesčių mokėtojus, bet tai e, susijęs su mumis visais, nes sprendimai priimami ne vien tik čia, bet visame parlamente turim kalbėti su kitais e, parlamento nariais, kokia svarbi BŽUP, ką reikia dėl jos daryti, bet kas būtų, jeigu nebūtų BŽUP. Jeigu Pavyzdžiui, ūkininkai uždirba mažiau, 40 procentų mažiau negu, negu kitos rytis. Tai kokia bus ateitis, kaip bus žemės ūkis mm, konkurencingas, jeigu mes atsiversim išorį. Apie tai daug kalbėjom šitoje kadencijoje, nes kartais e, įtaka žemės ūkiui Europoje kai kurioms gamybos šakoms e, turi didelę e, išorės įtaką prie priekybą ir e, kiti klausimai, kurie e, E, atsiranda dėl bendros politikos ir toliau sprendimą priims iš tikrųjų taryba, jeigu kalbėsime apie biudžetą. Na, ne, ne, ne, nevaidinkim, būkim sažiningi, bet daug kas priklauso ir nuo, e, nuo, nuo ūkininkų. Kalbėkit su ūkininkais, su vyriausybėmis, prašau jūsų, nes tik tai tokiu būdu kartu dirbdami mes galėtume e, atnešti naudos žemės ūkiai. Ir ūkininkų požiūriai panašus, nesvarbu kokia šalis ir, ir taip toliau, bet mes e, esame už žemės ūkį ir mes turim parodyti, kad e, tikrai mes esame pasirengę dirbti ir kad tikrai džiaugiamės Europos žemės ūkiui, nes jeigu nebus pajamų, jeigu nebus kaime geresnių gyvenimo sąlygų, nebus jaunų ūkininkų, tai išmokos susijusios su gamyba e, iš dalies yra reikalingos. Ir jeigu yra sunkios ūkininkavimo sąlygos ir nebus ne, išmokų, tai tas ūkis išnyks. Bet m, turi likti taip, kaip buvo, kad 15 procentų biudžeto išmokoms, nedaugiau bet tiek yra reikalinga, nes tikrai yra e, neišsivystę rajonai, e, kur yra sunkios sąlygos ir juos reikėtų plėtoti kaip įmanoma daugiau. Pažiūrėkime, kokią įtaką tai turės. Kalbam apie konkurencingumą. Žinome, kad konkurencingumas auga, kalbam apie šeimos ūkius ir yra skirtingos sąlygos, tai trukdo fin, stabilizavimai. Taip pat e, finansavimas, kuris atspindi vairias dotacijas. Taigi yra apie ką kalbėti. Manau, kad tas pokalbis šiandien buvo naudingas ir reikėtų e, galvoti, kaip valdyti krizės, ką daryti krizinių atveju. Mm, ir manau, kad tikrai buvo labai įdomus susitikimas. Dėkoju jums visiems, dėkoju nacionalinių parlamentų atstovams, dėkoju jūsų biurams, dėkoju organizatoriams, visiems, kurie prisidėjo prie šito e, posėdžio rengimo. Na, dar turim penkias minutės laiko. Na, tai jums dovana nuo manęs penkios minutės, o 200 žmonių, tai jau tūkstantis minučių, tai didžiulė dovana, taigi saugios kelionės e, namo ir tikiuosi, kad susitiksim turėdami gerą nuotaiką kitą kartą per kitas diskusijas ir e, susitiksim, kai bus e, tiesiekros pasiūlymas, e, apie kurį kalbėjo ponas e, Pleva ir jeigu e, dar iki kadencijos pabaigos komisija parengs dokumentą, tai mes dar susitiksim iki kadencijos.